Hello everyone, good afternoon. Regarding the... Labą dieną visiems. E, dėl darbo atvarkės. Prie ketvirto punkto įtrauksime papildomą klausimą. E, informuosiu Jūs apie dėrybas e, dėl švarių automobilių. Jeigu neprieštaraujate, darbo atvarkė tvirtiname su šiuo pakeitimu. Keletas pranešimų. Ketvirtadienio posėdis vasario 21 ketvirtadienio popietės posėdis atšauktas. Toliau trečiadienis, vasario 20 diena, posėdis vyks iš ryto ir po piet ir bus išplatinta mm, darbo tvarkė. Po daugiau nei dešimties metų Envi komiteto sekretorijate Emilio Romano pereis į kitą skyrių, ji dirbs ITEK generalinėme direktorate narių paramos skyriuje. Taigi ačiū Emilija, ačiū už darbą. E, šiandien mūsų posėdis yra verčiamas į 21 kalbą ir kaip visada mūsų posėdžio dokumentai yra pateikti elektroniniu būdu, posėdis bus transliuojamas. Taip pat savo dosiją turite koordinatorių rekomendacijas dėl Tai yra rekomendacijos po praėjusią savaitę vykusio posėdžio. Jeigu neprieštaraujate, galime jas patvirtinti. Dar šiek tiek informacijos apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Visų pirma, CO2 išmetimų standartų naujiems sunkiasvoriams, sunkiasvoriams transporto priemonėms. Sausio 22 dieną įvyko antrasis neformalus trilogas, buvo aptarti visi pakeitimai, kuriuos pasiūlė parlamentas ir taryba. Buvo pasiektas kompromisas dėl mažiau politinio pobūdžio klausimų, pavyzdžiui, pagalbinių priemonių, taip pat e, temos tikslų, su klimato kaita susijusių tikslų, taip pat su kelių transporto indėlio, dėl taikymos ryties, tai yra E, profesinės transporto priemonės, stebėsena, ataskaitų teikimo laikotarpis, dalymasis transporto priemonėmis, e, taip kiti neišspręsti klausimai, pavyzdžiui, modulinės koncepcijos, alternatyvios kūro rūšis, e, kitos politiškai jautrios temos, pavyzdžiui, tikslai ir paskatos mažataršiams ir netaršiams automobiliams turėtų būti dar aptartos techninių lygių ir e, sutarta yra dėl trečiojo trilogo, jis vyks vasario 12 dieną. Toliau, e, skaidrumas ir ES rizikos vertinimo maisto grandinėje tvarumas. Antrasis trilogas įvyko praėjusią savaitę, ketvirtadienį, sausio 24 dieną. Šio trilogo metu parlamentas pateikė pasiūlymų paketą dėl įvairių politinių klausimų. Siekiama, kad per trečiąjį trilogą liktų aptarti tik keletą, tik nedaug politinių klausimų. Taryba parodė tam tikrą lankstumą dėl priemonės dėl rizikos komunikavimo priemonės, dėl EFSA valdybos sudėties, taip pat dėl aktyvių mokslininkų įtraukimo į mokslinės komisijas ir dėl galimų sankcijų už mm, reikalavimų nesilaikymą, neregistruojant tyrimų. Dėl trans, švarių transporto priemonių šį rytį vyko pirmasis neformalus trilogas. Jo metu buvo pristatytos pozicijos, kai kurie klausimai buvo deleguoti techniniam lygiui ir buvo sutarta, kad pagrindiniai aptartiniai politiniai klausimai bus direktyvos taikymos rytis, taip pat maža taršių ir netaršių transporto priemonių apibrieštis, tikslai ir perkelimo, nuostatų perkelimo laikotarpis. Turint galvoje, kad laiko baigti nagrinėti šį dosiją liko nedaug, buvo sutarta, kad techninių lygių bus aptarti ir politiniai klausimai, kad būtų galima pasirenkti politinėms diskusijoms. Antras trilogas yra numatytas e, vasario 11 dieną, pirmadienį. Toks, tokia yra mūsų darbų lentelė, mūsų grafikas. Dabar periname prie balsavimo ir jeigu esate pasiruošę, pilma, pirmas balsavimas e, vyks dėl e, nuomonės projektų mm, dėl konkrečių priemonių skirtų žemės ūkiui atokiuose regionuose. Taigi, e, bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas. 32 pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaiko, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Taigi dalyvauja ir liberalai, ir žalieji, o guoja kur. Yeah. You changed a bit your places in the... Matau, kad kai kas pakeitė savo sėdėjimo vietas. 33 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 34 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Dabar balsavimas dėl kelių pakeitimų iš karto. 35, 36 ir 37. Kas už? prieš, susilaiko pritarta. 38 už, prieš, susilaiko pritarta. 39 už, prieš, susilaiko atmestas. 40 kas už, prieš, susilaiko atmestas. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko pritarta. Čia balsavome kartu ir dėl 48. Dabar 49. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 50. Už, prieš, susilaiko atmestas. Ketvirtas ir 51. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 52. Už, prieš. Pasitikrinkime balsavimą dėl 52. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 53. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 54 ir 55. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 57. Kas už? prieš susilaiko atmestas. Penktas ne, 56 kas už, prieš susilaiko atmestas. Penktas kas už, prieš susilaiko atmestas. 58 kas už, prieš susilaiko pritarta. 59 ne, dabar pirmas kompromisas kas už, prieš susilaiko atmestas pritarta. Pasitikriname, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 77 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 78 už, prieš, susilaiko atmestas. 79 už, prieš, susilaiko pritarta. 80 kas už, norite pasitikrinti dėl 79, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 80 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 81 kas už prieš susilaiko pritarta. 82 kas už prieš susilaiko atmestas. 83 kas už prieš susilaiko pritarta. 84 kas už prieš susilaiko pritarta. 85 kas už prieš susilaiko pritarta. 87 kas už prieš susilaiko pritarta. 88 kas už prieš susilaiko pritarta. 89 kas už prieš susilaiko atmestas. 90 kas už prieš susilaiko atmestas. 91 kas už prieš susilaiko pritarta. 92 kas už prieš susilaiko atmestas. 93 kas už prieš susilaiko atmestas, 94 kas už prieš susilaiko pritarta, 95 kas už prieš susilaiko atmestas, 96 kas už prieš susilaiko atmestas, 97 kas už prieš susilaiko atmestas, 98 kas už prieš susilaiko atmestas, 99 kas už prieš susilaiko atmestas, Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Devintas ir šimtas pirmas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Šimtas ant. Šimtas antras, kas už, prieš, susilaiko pritarta, dešimtas kas už prieš susilaiko pritarta, 11 ir 103, kas už prieš susilaiko pritarta, 104, kas už prieš susilaiko pritarta, 12, kas už prieš susilaiko pritarta, 105, 6, kas už prieš susilaiko pritarta, 107, kas už prieš susilaiko pritarta, 108, kas už prieš susilaiko pritarta, 109, kas už prieš susilaiko pritarta, 110 kas už prieš susilaiko pasitikrinkime balsavimą dėl 110 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 112 kas už prieš susilaiko pritarta, 113 kas už prieš susilaiko pritarta, 114 kas už prieš susilaiko. Nemačiau nieko iš EPP, tai 114 kas už, prieš susilaiko atmestas, 115 kas už, prieš susilaiko pritarta. Taip, ponia Kadenba, gerai, pasitikrinkime balsavimą dėl 115. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, pritarta. 116. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 117. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 118. Kas už, prieš, susilaiko atmestas. 119. Kas už, norite pasitikrinti? Pone Dorfmanai, jūs to prašėte? Gerai. Gerai. Balsavimas dėl 118. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 119. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 120. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 121. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 123. Atsiprašau, ketvirtas. Už. Prieš. Susilaiko pritarta Ar EPP balsuoja už ar prieš? Už. Pritarta. 13 kas už, prieš susilaiko atmestas, 14 už, prieš susilaiko atmestas, 15 už, prieš susilaiko pritarta. 17 už, prieš susilaiko pritarta, 18 už, prieš susilaiko atmestas, 19 už, prieš susilaiko atmestas, 20 už, prieš pasitikrinkime balsavimą dėl 20, pradedame balsuoti. Pritarta. 21 už, prieš susilaiko atmestas, 22 už, prieš susilaiko pritarta. 23 už, prieš susilaikė pritarta, 24 už, prieš susilaiko atmestas, 25 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 už, prieš susilaikė atmestas. 28 už, prieš, susilaiko. Ar EPP yra prieš? Pasitikrinkime. Matau, kad tai yra ponios Zomer, mm, Zomer pakeitimas. Pasitikrinkime. Balsavimas baigtas pritarta. 29 už, prieš, susilaikė atmestas. 30 už, prieš, susilaikė pritarta. 31 už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Balsuosime dėl nuomonės projekto dėl Europinio ekonominės politikos koordinavimo semestro. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Trečias, kas už, kas prieš susilaikę atmesta priimta, ketvirtas už prieš susilaikę priimta, penktas už prieš susilaikę priimta. Socialdemokratai ir APP e kartu. Tikriname penktas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikę. EPP balsuoja už ar prieš. Priimta tuomet. Septintas pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikę, priimta. Devintas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas už, prieš prieš susilaikę priimta. 11 už, prieš susilaikę priimta. 12 už, prieš susilaikę priimta. 13 už, prieš susilaikę priimta. 14 už, prieš susilaikę atmesta. 15 už, prieš susilaikę atmesta. 16 už, prieš susilaikę priimta. 17 už, prieš susilaikę priimta, 18 už, prieš susilaikę priimta, 19 už, prieš susilaikę atmesta, 20 už, prieš susilaikę patvirtinta, 21 už, prieš susilaikę patvirtinta, 22 už, prieš susilaikę priimta, 23 už, prieš susilaikę priimta 24 už, prieš susilaikę priimta 25 už, prieš susilaikę patvirtinta 26 už, prieš susilaikę patvirtinta ir galtinis balsavimas elektroniškai, prašau balsuoti. Patvirtinta. Taigi baigiame balsavimus. Kviečiu visus sudalyvauti mūsų viešuose svarstymuose, kur kalbėsime apie ilgalaikę šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo strategiją pagal Paryžiaus susitarimą. Dviejų minučių pertraukėlė, per kurią jūs ir apsispręskite, ar pasiliksite ir išeisite.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 So, if you would like to take your seats, then... Kviečiu visus susėsti ir pradėsime svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Taigi man labai malonu pasveikinti Jūs visus atvykusius šiandien į viešus svarstymus, kur kalbėsime apie ilgalaikę strategiją. Ir ypač norėčiau pasveikinti komisijos narį ir šešis prelegentus, kurie šiandien atvyko. Uh, Kaip žinia, komisija 28 lapkričio dieną patvirtino komunikatą, kurios pavadinimas, kurio pavadinimas Švari planeta visiems. Šiame komunikate komisija pristatė savo strateginę ilgalaikę viziją dėl klimato prasme neutralios ekonomikos ir pasiūlė aštuonis galimus ke kelius. Komunikatas pats savaime dar nėra strategija, nėra bandoma ir pakeisti 30 metų tikslų, dėl kurių buvo sutarta. Tiesiog kalbama apie variantus, kokiu veiksmu būtų galima imtis ir tai leis visiems suinteresuotiems asmenims ir sprendimus primamčioms institucijoms pasikalbėti apie tai, kokie galėtų būti galimi keliai e, ar, einant link 50 metų. Tokiu būdu ES galėtų pasiūlyti tikrai labai ambicingą strategiją iki 20 metų ir taip pat nubrėžti kryptį, kalbant apie būsimą klimato ir energetikos politiką ES. Mūsų komitetas prisidės prie šių diskusijų, pateikdamas du žodžių klausimus komisijai ir tarybai ir patvirtindamas rezoliuciją. O šiandienos klausimai ir bus galimybė mūsų komitete pasikalbėti apie mūsų rezoliuciją, kurią rengs ir kuriai pritar šešios politinės frakcijos. Po to mes ir kalbėsime apie tą rezoliuciją ir ilgalaikę strategiją. Rezoliuci dėl rezoliucijos bus balsuojama kitą mėnesį, numatytos ir diskusijos. Tikėtina, kad tai vyks kovo mėnesio plenarnėje sesijoje. Taigi tokios būtų mano įžanginės pastabos. Dėkoju komisijos nariui už tai, kad atvyko ir dabar žodis jums. Pone Valijan, gerbiami Europos parlamento nariai, prelegentai, ponios ir ponai. Dėkoju Jums už galimybę aptarti komisijos komunikatą Švari planeta visiems - Europos strateginė ilgalaikė vizija siekiant klestinčios šio laik, modernios, konkurencingos ir klimato prasme neutralios ekonomikos, kuri buvo patvirtinta Europos parlamento plenarinėme posėdėje praeitų metų lapkričio 28 dieną. Džiaugiuosi, kad komitetas vėlgi ir esu labai dėkingas už parlamento aktyvų įsitraukimą į diskusijas apie ilgalaikę viziją, kalbant apie klimato prasme neutralią Europą. Uh, Pasiūlydami šią viziją mes sureagavome Europos komisijos e, kreipimas į komisiją parengti vidutinio e, šimtmečio vidurio nulio emisijų strategiją ES COP24 konferencijai. Ir taip pat valdymo reglamentas ir konkrečiai 15 jo straipsnis Energetinės sąjungos valdysena, kai buvo sutarta teisės akto rengėjų, reikalauja, kad komisija parengtų ilgalaikę strategiją, kurioje būtų įvertinti ir keliai, kuri, kurių, kuriais žengiant būtų įmanoma pasiekti šiltame efekto sukeliančių dujų prasme neutralią sąjungą iki 20 iki 50 metų. Ir tai yra tikrai praktinė būtinybė, nes klimato kaitos poveikiai jaučiami visoje Europoje ir daugelis su to susidūrė 18 metų vasarą. Pasaulio klimato mokslininkų pagrindinė žinia yra labai aiški. Ji buvo pateikta tarptautinės, tarp vyriausybinės klimato kaitos komisijos specialioje ataskaitoje, tai būtent pusantro laipsnio tikslas. Taigi reikia politinės valios tam, kad mes siektumėme šio tikslo. Komisijos vizijoje yra numatytas, numatyta aiški krypti, kryptis, kurią turėtų pasirinkti ES imdamasi pastangų klimato politikos rytyje. Ir tai yra didžiulė atsakomybė mums visiems rodyti pavyzdį pasauliui ir pereiti prie nulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Tačiau tai yra puikia galimybė, nes atsiveria ekonominės ir darbo vietų kūrimo galimybės. Ir mes turime tvarų, stiprų, stiprų pagrindą. Europa, Europos Sąjunga yra vien, vienintelis regionas pasaulyje turintis labai aišku 30 metų klimato energetikos politikos teisyną. Ir aišku, reikia ir susitarti, reikia daug dirbti, reikia ryšto ir e, konstruktyvumo. Ir tikiuosi, kad kartu su Europos parlamentu mums pavyks to pasiekti. Taip pat visapusiškas klimato kaitos ir švarios energijos teisės aktų gyvenimas per kitą dešimtmetį leistų mums sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 45 procentais 30 metais lygnant su 90 metais. Ir tai būtų didžiulis mūsų de facto pasiekimas iki 30 metų pasiekti 40 procentų sumažinimo tikslą, bet tam tikslui teisės aktai pirmiausia turi būti įgyvendinami labai aiškiais ir energingais veiksmais. Valstybės narės imasi pirmų žingsnių šiame kelyje, dauguma jų nustatė nacionalinės politikas ir priemonės pagal savo nacionalinius klimato energetikos planus, kurie turi būti parengti ir pateikiamos nacionalinės ilgalaikės strategijos iki 20 metų. Taigi mūsų 30 metų politika tikrai leis daug ko pasiekti. 30 metų tikslai jau reikalauja tikrai ilgalaikių produktyvių investicijų, bet reikia imtis ir tolesnių veiksmų. Ir mūsų pastangos siekiant 30 metų tikslų turi būti siejamos ir su vėlesniais tikslais e, - 60 procentų emisijų mažinimo iki 50 metų. Ir to nepakanka, kad ES prisidėtų prie Paryžiaus susitarimo tikslų. Dėl to mes turėsime stiprinti politiką ir po 30 metų ir bet kokie politiniai poslinkiai ateityje e, turės būti vertinami pagal 30 metų tikslus ir vėlesnius tikslus. Taigi, pirmiausia, kalbant apie e, siekių lygį, mes siūlome, kad ES siektų klima, klim, klimatinio neutralumo, reiškia visiškai nulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų iki 50 metų. Viena vertus, siekdama tokio tikslo, ES turėtų prisidėti prie pusantro laipsnio tikslo, kuris numatytas Paryžiaus susitarime ir būtų tikrai lyderė siekiant šių globalių veiksmų. Kita vertus, giluminės analizės parodo, kad tai užtikrintų ir tvarų augimą, darbo vietas ir geresnė, geresnė gyvenimo kokybė visiems piliečiams. Tokia analizė yra pagrįsta įvairiomis modeliavimo pratybomis. Ir taip pat e, prie to prisideda įvairūs suinteresuoti asmenys ir mokslininkai. Ir taip pat mes manome, kad viešų konsultacijų rezultatai irgi bus labai aktualūs, kadangi sulauksime, tikimės, daug suinteresuotų asmenių indėlio. Ir tokiu būdu mes galėsime siekti tikslų pagal Paryžiaus susitarimą. Penki iš tų e, scenarių siekia 80 procentų mažinimo. Vienas siekia 90 procentų mažinimo. O du scenarijai vertina, kad įmanoma užtikrinti nulinės emisijas. Tokiu būdu, aišku, reiks čia pasitelkti įvairias technologijas, elektrifikaciją, vandenilis, e, sintetinės dujos ir žiedinė ekonomika. Visos tos priemonės kartu smarkiai prisidės prie šio tikslo pasiekimo ir tikimės, kad ES pasieks neutralios ekonomikos e, CO2 prasme iki 50 metų. Siekiant to tikslo, aišku, e, turime suprasti, kad yra tokių variantų, kurie tikrai, dėl kurių netektų gailėtis ir turime siekti nulinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų. Uh, ir pasitelkti saugų ir tvarų energijos tiekimą. Efektyvus energijos vartojimas irgi yra labai svarbus tikslas ir ateityje, kai mūsų ekonomika auks, mūsų energijos suvartojimas sumažės maždaug per pus, lygnant su 2005 metais. Pastatai e, energijos suvartojama juose 40 procentų šiandieną. Ir turint omenyje, kad e, iki 50 metų kad e, daug būstų jau atitinka 50 metų reikalavimus, mes to tikslo galime pasiekti. Ir taip pat daugiau nei 80 procentų elektros energijos turi būti gaunama iš atsinaujančių energijos šaltinių, tokiu būdu galima daugiau naudoti elektros energiją be vandenilio, be CO2 atsiprašau, ir, ir užtikrinti šildymo, transporto, pramonės poreikius. Klimato neutralumas neįmanomas be uh, švaraus, švaraus mobilumo, švarios mobilumo sistemos. Taigi elektrifikacija čia irgi yra labai svarbi. Reikalingos alternatyvos, pažangus biokūras ir panašiai. Taip pat, aišku, reikia pasitelti ir bioekonomikos potencialą. Bet čia reikia surasti tinkamą pusiausvyrą, nes žemės ūkis ir miškininkystė gali prisidėti prie dekarbonizavimo kaip ir kiti ekonomikos sektoriai, tačiau mes turime labai atidžiai pasinaudoti tais, to, tomis priemonėmis ir tais ištekliais. CO2 sekvestracija irgi yra labai svarbi priemonė mažinant CO2 misijas ir panaudojus atsinaujinančią energiją pasieksime tikrai neblogų tikslų, bet tai nėra vienintelis įmanomas sprendimas. Jis suvaidina, aišku, labai svarbu vaidmenį mažinant emisijas. Um, Visi tie variantai turi būti derinami, e, tačiau turime nepamiršti ir teisingo pereimo, e, tikslinio finansavimo, mokslinių tyrimų ir plėtros. Tas pereimas duos tikrai pozityvių ekonominių rezultatų, papildomų darbo vietų sukurs, tačiau turime pripažinti, kad kai kurie sektoriai regionai Europoje gali susidurti su didesniais sunkumais. Dėl to reikia užtikrinti daugiau solidarumo Europoje, reikia kolektyvinių veiksmų, reikia atsižvelgti į visų poreikius. Tai turi būti socialiai sąžininga ir įtrauki, socialiai sąžiningas ir įtrauklus pereimas. ES su valstybėmis narėmis turės siekti atremti tuos iššūkius. Mūsų biudžetas, užimtumo, sanglaudos politika su, turės suvaidinti svarbų vaidmenį mažinant ekonominius teritorinius skirtumus ES. Platforma ir bandomieji projektai dėl anglies ir CO2 intensyvių regionų yra puikus to pavyzdys. Siūloma vizija leis visus Europos piliečius, suinteresuotus asmenys, politikos formuotojus įsitraukti į bendras konsultacijas ir diskusijas. Taigi visi europiečiai yra kviečiami įsitraukti į šią diskusiją apie klimato prasme neutralią Europą. 19 metais komisija e, yra numačiusi daug veiksmų ir renginių ES. Mes tikimės, kad Europos parlamentas patvirtins rezoliuciją dėl ilgalaikės vizijos per ateinančius mėnesius ir tikiuosi jūsų aktyvaus dalyvavimo. Aš su savo komanda lankysiuosi valstybėse narėse, tą darbą pradedame jau kitą mėnesį. Taigi, Mums labai svarbu užsitikrinti, kad strategija susilauktų didelės paramos. ES vyriausybės pradės diskusijas taryboje ir ES lyderiai turi rodyti pavyzdį artėjant Sibių viršūnių susitikimui gegužės 9 dieną. Taigi aš laukiu visingų diskusijų šiandieną ir visais 19 metais. Dėkuoju, pirmininkė. Much, uh, Dėkuoju gerbiamajam komisijos nariui už pristatymą. Dabar siūlau išklausyti pirmosios e, grupės kalbėtojų pasisakymus ir po to išgirsime klausimus ir atsakymus. Taigi pirmiausia, norėčiau pasveikinti atvykus COP24 konferencijos pirmininką. Jis taip pat yra Lenkijos aplinkosaugos ministerijos valstybės sekretorius. Ponas Michal Kurtika, prašau, žodis Jums. Ačiū, gerbėmėjai ponios ir ponai, labai džiaugiuosi galėdamas būti čia, Briuselėje, kartu su Jumis. Man didžiulė garbė pasisakyti po komisijos nario po diskusijos apie ilgalaikę strategiją norėčiau pristatyti, ką mes padarėme Katovicuose, e, derantis dėl Katovicų taisyklių rinkinio, kuris būtinas Paryžiaus e, sustarimui gyventinti. Tai, aišku, didžiulė sėkmė ir tai yra būsimų e, veiksmų klimato kaitos politikos rytyje pagrindas. Taigi, pirmiausia, COP20 keturi norėčiau trumpai aptarti. Iš pradžių atrodė neįmanoma susitarti tarp visų pasaulio valstybių, visų e, Paryžiaus susitarimo šalių, tačiau mums pavyko tai padaryti. Buvo politinės valios ir mums pavyko visiems kartu e, įgyvendinti COP24 ir vėl atgaivinti tarptautinį solidarumą. Sakau vėl, nes geopolitinė situacija yra nenuosekli. Ir štai pavyzdžiui, 2015 metais Paryžiuje dar daug ką buvo galima padaryti, bet per trejus metus daug kas pasikeitė ir Katovicuose jau situacija daug sudėtingesnė buvo. Todėl sudėtinga dabar buvo suburti visą šalis ir pasiekti susitarimo ko gero be solidarumo kompromiso nebūtų įmanoma buvę pasiekti. Aišku, mes čia patikėme, teis, užtikriname teisinį aiškumą klimato kaitos politikos rytyje. Tai būtina po Kijoto susitarimo, kuris baigs galioti 2020 metais. Taigi nuo 2021 metų toliau remsimėmės Paryžiaus e, susitarimo principais ir Katovicų, Katovicų taisyklėmis ir praktiškai įžengsime į naują globalių klimato taisyklių erą. Ko gero, nei viena šalis negali sakyti, kad nežino, kaip įgyvendinti Paryžiaus sustarimo nuostatas ir kągi konkrečiai e, reiškia ir kaipgi nacionaliniu lygiu nustatyti įsipareigojimų veiksmai gali būti įgyvendinami. Mes maname, kad nacionaliniai įsipareigojimai turi būti siejami su emisijų mažinimu, klimato kaito švelninimu. Aišku, čia gali būti dar ir kitų elementų, tokių kaip pavyzdžiui prisitaikymas ar finansinės nuostatos. Taigi mes turime parengę dabar Katovicų taisyklių savadą, turime tą pagrindą tolesniam darbui. Be jokios abejonės COP24 e, konferencijos tai yra pagrindinis rezultatas. Tai yra labai ambicingas kompromisas. Detalios taisyklės Paryžiaus tai susitarimo įgyvendinimui susilaukė, ko gero, didžiausio lygio pastangų susitarimų iš visų šalių. Mes dirbome ir su bevisivystančių šalių vyriausybėmis ir pavyko mums dabar subalansuotas taisyklės parengti. Bendros taisyklės būtų visoms valstybėms, o finansinės pagalbos ir lankstumo nuostatos numatytos kai kurioms valstybėms, kuriams to reikia. Taigi mes einame bendrosios skaidrumo sistemos link, o tai, aišku, labai svarbus katovicų pasiekimas. Mes dirbame kartu su e, Čilės kolegomis, COP25 organizatoriais, tokiais klausimais kaip, pavyzdžiui, šeštas straipsnis e, ir CO2 rinkos. Pirmininkaujantį Lenkiją siūlė dirbti su trimis koncepcijomis - žmogiškąją, gamtos ir technologijų. Kiekviena iš jų buvo atspindėta deklaracijoje. COP e, e, pirmą dieną Silezijos solidarumo ir teisingo perimo deklaraciją patvirtiname. Tai buvo labai svarbus COP24 momentas, tai buvo padaryta pačioje konferencijos pradžioje. Andžiai Duda, Lenkijos prezidentas, dalyvavo bei Junktinių tautų generalinis sekretorius Antonijo Gutierės dalyvavo tą dieną. Taigi teisingas perėjimas yra vienas e, iš svarbiausių klausimų, taip pat labai simbolinis klausimas. Juo labiau, kad e, COP24 vyko Katovicuose. Katovicai, kaip žinia, Katovicų regione maždaug 5 milijonai žmonių gyvena. Tai yra sunkiosios pramonės, kalnakasybos pramonės regionas, kuris patiria didžiulių pokyčių. Uh, Dabar šiame regione, ko gero, yra mažiausias nedarbo lygis, naujų pramonės, naujų paslaugų e, įmonių čia daug atsirado, taigi mes tikrus pokyčius čia išgyvename. Labai svarbu yra balansuoti, subalansuoti emisijas ir anglės sugavimo komponentą. Taigi miškai čia reikalingi, bio įvairovė ir atitinkamą gyvenimo kokybę. Na ir galiausiai mes akcentuojame tai, kad reikalingos neutralios technologijos, kurios gali mums padėti įgyvendinti klimato tikslus. Lygiai taip pat reikalingas socialinis ir ekonominis komponentas. Lenkijoje tai ypač aktualu, kaip žinia, mes oro taršos rytyje problemų turime. Labai svarbu užtikrinti elektrinį automobilių parką. Mes iki 25 metų tikimės, kad milijonas elektrinių automobilių Lenkijoje jau važinės. Kinija, Indija, Meksika, Indonezija, Kinija, Japonija, Koreja, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija. Pusė praktiškai pasaulio gyventojų turinčių šalių pasirašė šį susitarimą Katovicuose. Tai yra labai simboliška. Mes jau pradedame turėti konkrečių, e, įgyti konkrečių technologijų, e, kurių dėka galima būtų gyventi tą viziją, kurią ką tik tai komisijos narys pristatė. Štai dabar praėjus mėnesiui pakotovicų turime teisinę sistemą jau. Komisijos nario kanietės e, ir visų vars, valstybių narių susitarimo dėka turime teisinę sistemą iki 2030 metų Europos Sąjungai numatytą. Aišku, reikia užtikrinti tos sistemos įgyvendinimą. Įgyvendinimas, įgyvendinamumas turi būti pagrindiniai dalykai e, tų deklaruojamų ambicijų. Taigi mums reikalingos ne vien tik technologijos, manau, kad jų jau turime kažkiek, bet lygiai taip pat turime pripažinti, kad visuomenė turi tam pritarti, žmonės turi būti su mumis siekiant tų tikslų, o ne prieš mus, įgyvendinant e, mūsų visų bendras ambicijas. Taigi mes dabar strategijas įgyvendinsime, tikimės, kad rezultatų bus gauta apčiuopiamų. Na ir pirmasis, pirmoji pasaulinių rezultatų apžvalga jau įvyks 2023 metais. Ta apžvalga bus Paryžiaus susitarimo ir Katoviso taisyklių rinkinio gyvendinimo apžvalga. Dabar, kas dėl ilgalaikės strategijos, mes jau pradėjome šią diskusiją es lygiu tai ne vien tik siejama su energijos sektoriumi, kiti sektoriai taip pat svarbus, tokie kaip transportas. Transporto sektorius labai problematiškas e, šioje srityje. Būtent e, čia EBPO e, šalyse daugiausia auga emisijų lygis, todėl labai didelį dėmesį reikėtų skirti šio sektoriaus transformacijai. Kitas klausimas - pastatai. Nepamirškime, kad čia priimti sprendimai turės e, labai e, konkrečių e, pasiekmių ne tik 10, 20, bet ir 50 metų į priekį pastatų srityje. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie emisijas žemės ūkio srityje. Lenkija daug dirba šiais klausimais. Mes įsipareigojame subalansuoti savo emisijas ir pašalinti CO2 emisijas, kaip kad įsipareigojome e, per Paryžiaus sustarimą per antrąjį šešimtmečio pusę. Taip pat e, dabar galvojame, ar nebūtų įmanoma visiems kartu agreguotai susumuoti galbūt energijos e, ir klimato planus, tarp valstybių narių galbūt galima būtų pasiekti mūsų visus tenkinančių rezultatų. Manau, kad tokiai ambicijai reikės daug investicijų. Dabar kol kas remiamės tik tai vidurkiais tokių investicijų. Reikėtų pasižiūrėti, kokios šalis tokios naštos kiek galėtų pakelti be, bei kiek sparčiai valstybės narės dirbtų. Man atrodo, kad e, čia tas, e, ta darbo sparta skirtusi tarp valstybių narių. Kai kurios valstybės narės siektų e, galbūt sparčiau komisaro kanietės išsakytų tikslų, kitose valstybėse narėse galbūt dėl atitinkamo palikimo lėčiau tie procesai vyktų. Todėl reikėtų pagalvoti, kaip solidariai e, siekti klimato neutralumo ES lygiu. Reikia, aišku, atsižvelgti į specifines valstybės, valstybių narių situacijas. Todėl, manau, 2019 metai bus labai svarbus mums ES planuojant ateitį. Lygiai taip pat galiu pasakyti, kad e, pirmininkaujantį Lenkiją jungtinių tautų viršūnių sustikime rugsėjo mėnesį New York'e pirmininkausianti imsis e, labai aktyviai tų klausimų. Ten mes aptarsime bendruosius e, globalius tikslus ir, aišku, paraleliai dar dirbsime su Europa. Ačiū ponui Kortika už pristatymą. Dabar kitas mano kalbėtojas būtų ponas Marko Mensik, Aspire narys, taip pat CEFIC generalinis direktorius. CEFIC sudaro 11 pagrindinių chemijos e, pramonės e, asociacijų. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad sutikėte progą pasisakyti pramonės vardu šiandien Europos parlamente. Aš CEFI, chemijos pramonę dažniausiai atstovauju, bet šiandien atstovauju Aspire. Tai yra pagal dvi, horizontas 2020 20, perspektyvą sudaryta privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė skirtingose sektoriuose. Džiaugiuosi galėdamas čia pasisakyti vasarą nemažai padirbėjome su komisijos e, e, strategija. Taip pat e, CO2 neutralumo klausimais su Briuselio universitetu daug dirbame. Matome, kad darbinėme dokumente e, komisijos komunikato daug buvo atsižvelgta į mūsų darbą. Už tai norėčiau padėkoti komisijos narius, taip pat Growth generaliniam direktoratui. E, čia aukšto lygio grupėje daug buvo padaryta. Kągi mes bandome daryti? Mes bandome išsiaiškinti, ko iš mūsų tikimasi. Na, o dabar norėčiau pasinaudoti progą ir keletą svarbiausių klausimų akcentuoti. Kogi mums reikia? Reikia naujųjų technologijų, vandenilio, e, anglės sugavimo ir panaudojimo, efektyvumo, biomasės, elektrifikavimo ir CCS e, toms emisijoms, su kuriamis kitaip neįmanoma dirbti. Studijos rodo, kad žiedinė ekonomika susilies su mažataršia ekonomika ir, aišku, reikės sprendimų ir iš žiedinės ekonomikos srities. Uh, kai kurie komisijos e, scenarijai tai jau rodo. Štai pavyzdžiui, cheminių medžiagų perdirbimas e, yra tas klausimas, kuriuo mes aktyviai dirbame. Mums maždaug dešimt metų, mums dešimties metų tam prireiks padaryti. Ateinantis dešimt, dešimt metų bus labai svarbus. 10-20 didelio masto komercinių projektų e, reikės įgyvendinti aišku, pramonė taip pat, taip pat prisitaikyti prie šių pokyčių. Dabar elektros e, poreikis, ypač švarios elektros poreikis bus didžiulis, čia mums reikės jūsų paramos. Kas dėl apskaičiavimo, šiek tiek skiriasi mūsų skaičiai ir komisijos skaičiai. Kas dėl plieno ir cheminių medžiagų, maždaug keturis, penkis kartus didesnio elektros suvartojimo, negu kad Vokietija suvartoja prireiks tam, kad plieno ir chemijos pramonę elektrifikuotume. Ir aišku, elektros kainos turi būti palaikomos e, prieinamame lygyje. Kokia šiandien situacija? Mes, aišku, tikslus suprantame, technologijos yra identifikuotos, pilotiniai projektai taip pat, tačiau nėra iki galo aišku, kaip gausime e, investa, investicijų, pavyzdžiui, globalių lygių Europoje ir kaip tai bus ES padaryta. jeigu jau galvojame apie mažataršę ekonomiką, reikės žiūrėti, galvoti, ką su importu daryti. Importui ir eksportui reikės vienodas sąlygas taikyti tam, kad mūsų pozicija ekonominė būtų globaliuose rinkose išlaikyta. Europinė pridėtinė vertė, sektorių integravimas yra labai svarbus. Maname, matome, kad plieno CO2 gali būti panaudojama chemijos pramonėje, o, pavyzdžiui, vandenilis gali būti perdirbtas į etanolį. Mums reikalingos infrastruktūros, tačiau kol kas nėra iki galo aišku, kokios tinklai, vamzdynai, sąsajos tarp pramonės šakų, aišku, pareikalaus didelių investicijų. ETS inovacijų fondas, kitas galbūt Junkerio fondas, struktūriniai fondai. Tarp visų tų fondų reikės kažkokią kombinaciją surasti tam, kad visa tai būtų įgyvendinama. Kogi pramonė pagidauja? Ne vienos bendros politikos šakos, bet mes norime to didelio bendro plano pramoniniams pokyčiams. Mes norėtume atkreipti dėmesį į tą didelio rimto plano poreikį ir jūsų rezoliucijoje parlamente. dabar būtų pereinama nuo energijos sektoriaus prie pramonės sektoriaus e, didesnio vaidmens pereinamojo laikotarpio ekonomikoje. Kažkas iš komisijos pajokavo, sakė, kad realios pramonės politikos nebus, kol komp ir prekybos komisarai nesusitars. Aišku, tiksliau, kol nebus e, vienas komisaras už tai atsakingas. Mes, aišku, tam neprieštaraujamtume. Konkurencija, priekyba ir pramonės politika turi būti sujungtos į vieną didelį bendrą planą. Dabar importas. Pramonės vieta pasaulyje, inovacijos trūkumas, tiksliau nutekėjimas yra labai svarbus aspektai. Aišku, reikia užtikrinti, kad būtų pritrauktos stambės investicijos į ES. Kogi mes prašome dėl jūsų rezoliucijų? Pirmiausia, emisijų inova, inovacijos e, mažataršiai pramoniai. Aspire ir IPCI GTI taip pat galėtų būti srityje. tas e, bendrasis planas gali būti parengtas aukšto lygio grupės, bet aišku, čia reikės ir komisijos dėmesio. Aišku, reikalingos ir globalios investicijos Europoje. Aišku, ne visa pramonė galės prisitaikyti prie šių pokyčių bet e, mums, aišku, technologijos reikalingos Europoje. Dabar dėl teisės aktų naujų per ateinančias dvi komisijos kadencijas reikia sieti žiedinę ir mažą taršę ekonomiką. Reikia bandyti jungti atitinkamus sektorius, tam reikės e, didelių pokyčių, štai pavyzdžiui, e, žaliavų srityje. Na ir galiausiai dėl tų 10-20 pavyzdžių Europoje. Mes kartu su komisija, su parlamentu dirbsime tam, kad būtų perinamasis laikotarpis sėkmingas. Žaliavos turi būti pagamintos Europoje, taip mes išlaikysime darbo vietas Na, bendrai paėmus, pramonė yra nusiteikusi konstruktyviai, technologijas turime, duomenis turime, reikia tik tai konstruktyvaus požiūrio į ateitį. Mes tikimės, kad per ateinančias dvi komisijos kadencijas taip ir bus ir reikia užtikrinti, kad investicijos vis dėlto atsidurs Europoje. Dėkoju. Ačiū. Ponui Mensik, nuo dabar paskutinis kalbėtojas. Ponas Benjamin Denis. Jis yra energijos ir klimato patarėjas e, Europos e, profsąjungų konfederacijoje. Prašau žodis Jums. Thank you, Madam Chair, and good afternoon. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems. ETUK kaip e, profesinių sąjungų organizacija, kuri atstovauja 90 nacionalinių uh, E, profsąjungų federacijų iš 40 valstybių narių, taip pat mes atstovaujame ir visos ES sektorių e, profesinių sąjungų organizacijoms. Mes tikrai susidomėję perskaitėme komisijos pateiktą dokumentą. Visų pirma, todėl, kad e, mūsų nuomonė šis dokumentas geriau priderina ES ambicijas klimato kaitos rytyje su tikslai susijusiai su temperatūra ETUK po ilgų demokratinių diskusijų su savo nariais patvirtino pagrindinį tikslą, mūsų nuomonė ES e, iki 2050 metų turi pasiekti nulinį CO2 išmetimą Ir jūs įsivaizduojate, kad mes atstovaujame darbuotojams iš pačių įvairiausių sektorių ir suvaujame visoms valstybėms narėms, taigi toks, iššūkis, toks tikslas yra didžiulis iššūkis. Ir jūs galite įsivaizduoti, kad tarp mūsų narių, mūsų narių nuomonės skiriasi, tačiau visi sutarėme, kad klimato kaita vyksta ir reikia nedelsiant imtis situaciją keičiančių veiksmų. Ir čia norėčiau pareikšti pirmą abejonę, kurią turime dėl komisijos paskelbtos ilgalaikės strategijos. Na, jeigu ilgalaikės strategijos tikslas yra įkvėpti veiksmus ir tapti gairėmis tiems veiksmams, mes nesuprantame, kodėl iš pat pradžių yra daroma prielaida, kad, kad ir koks bus mm, skaičiavimų rezultatas, nebus atnaujintos diskusijos dėl 2020 metų tikslų. Jeigu mes matome, kad dabartinės politikos priemonės nepadės pasiekti to, ko reikia, kad, mes, kad mūsų padėtis atitiktų ir Paryžiaus e, sustarimo tikslus, ir mokslinės rekomendacijos, kodėl yra išlaikomi tie tikslai. Mes, kaip profesinių sąjungų atstovai, ne, nesutinkame su tuo, kad e, turime ir toliau imtis tokių pusinių priemonių. Ne to nori žmonės ir ne to nori įvairiose pramonės sektoriuose Europos, Europoje dirbantys žmonės. Mes mm, tą ilgalaikę strategiją džiaugiamės ir dėl to, kad joje daug geriau pripažįstama ir geriau išnagrinėjama CO2 išmetimų mažinimo proceso socialinė dimensija. E, yra įvardyjamas e, visas ekonominis potencialas, kuris atsirastų perinant prie e, mažai, mažų CO2 išmetimų, čia turiu galvoje ir darbo vietas, ir kitus dalykus. Ir taip pat tuo pačiu metu yra e, pripažįstami labai konkretus poreikiai ir iššūkiai užimtumo srityje, taip pat tose sektoriuose, kur bus sunkiau pasiekti CO2 išmetimų sumažinimą. Taip pat, na, reik, taip pat pripažįstama, kad e, įvairiose regionuose ir valstybėse narėse sąnaudos ir iššūkiai bus nevienodi. Mes puikiai suprantame šios faktus ir manome, kad e, Tai yra svarbus dalykas, galvojant apie 2050 metų kelrodį planą. Taip pat e, manome, kad tokios iniciatyvos kaip regionams skirta platforma bus įgyvendinamos ir ateityje. Ir tai bus svarbu. Ši strategija numato integruotą CO2 mažinimo politiką. Nors dėl jos kyla nemažai klausimų, vis dėlto gerai, kad yra pereita nuo atsisakyta tokių gynybinių pozicijų kurias gynė daugelis ir mm, ginant tas pozicijas buvo remiamasi tokia siaura konkurencingumo mm, apibrieštimi. Dabar yra labiau imamasi puolamųjų priemonių. Gynybinės priemonės nueina į antrą planą. Tačiau, kaip jau sakiau, mums kyla klausimų, kuriuos norėtume pateikti, turime tam tikrų nuogastavimų. Pirmiausia, E, mažai CO2 išskiriančios technologijos. Kelrudėje plane yra pasakyta, kad ES norėdama pasiekti neutralumą CO2 prasme iki 2050 metų, ji turi nedelsiant taikyti e, vadinamasias lūžio technologijas, mažai CO2 išskiriančias technologijas. Reikia dėkti inovacijas. Tai nėra naujas dalykas. E, Mes jau mm, nemažiau kaip dešimtmetį žinome, kad reikia įvairių lūžio technologijų. Pavyzdžiui, kalbant apie CO2 e, surinkimą ir saugojimą, komisija jau seniai sakė, kad CCS yra svarbi priemonė siekiant mažinti CO2 išmetimus, bet ES iki šiol nėra ne vienos pramoninio masto CCS technologijos ir mes norėtume paklausti, kodėl taip smarkiai dėlsiama taikyti šias technologijas. Taip pat komisijos dokumente yra pasakyta, kad bus tęsiama tai, kas jau buvo daroma pastarąjį dešimtmetį. Tai reiškia, kad e, bus skiriamas biudžetas, finansinės lėšos inovacijoms Bet mūsų nuomonė, m, mm, čia atsiranda tam tikras atotrukis tarp to skubumo e, jausmo, kuris yra įvardytas e, dokumente. Na, yra pasakyta, kad per 2-30 mečius reikia iš esmės sumažinti CO2 išmetimus ekonomikoje, bet taip pat strategijoje yra skyrių, kuriuose sakoma, kad bus bandoma skatinti inovacijas įgyvendinant įvairias programas, bet rezultatų įgyvendinimą paliksime privačiam sektoriui. Mes nemanome, kad toks netikrumas dera su tuo skubos jausmu, kuris e, aprašytas pirmoje strategijos dalyje. Mums reikia tokių politikos krypčių, politikos priemonių, kurios užtikrintų, kad technologijos skirtos CO2 išmetimams mažinti būtų e, pritaikomos laiku Reikia. Na, mes nesakome, kuri technologija geriausiai tiktų, mes tiesiog atsižvelgiame į tai, kad šios technologijos dar nėra įgyvendintos ES. Be to mes norėtume iškelti ir kitų klausimų, kurie nėra nagrinėjami dokumente. Pavyzdžiui, konkurencijos teisė, valstybės pagalba, kaip e, užtikrinti, kad lėšos, kurias ES skirs privataus sektoriaus inovacijų programoms tikrai užtikrins realią pramonės veiklą ir darbo vietų kūrimą Europos Sąjungoje. Mums atrodo, kad tokios e, finansavimo programos gali būti lik tuščias čekis privačioms didelėms bendrovėms, kurios galėtų užsiimti mokslinė tiriamąją veiklą, o vėliau pram, pramoninę veiklą vystyti kitose pasaulio vietose, kur ekonomika sparčiai auga. Kitas dalykas svarbus šioje strategijoje tai yra energetinis skurdas. Jūs žinote, kad ETUK prisideda prie energetikos skurdo platformos ir žinote, kad 10 procentų ES namų ūkių nesugeba tinkamai apsišildyti namų. Tai e, kelia didelį susirūpinimą. Ir tai nėra tinkamai nagrinėjama strategijoje. Strategijoje yra pasakyta, kad socialinius klausimus turi spręsti socialinės apsaugos ir gerovės sistemos. Tai yra keistas atsakymas. Kodėl? Todėl, kad visų pirma, mes jau daugelį metų matome, kaip kyla elektros kainos, mokesčiai rinkliavos, kurias moka namų ūkiai. O jeigu pažiūrėtume į disponuojamų pajamų tendencijas, tai pamatytume, kad šios dvi kreivės e, kinta ne, ne vienodai. Taip pat, nagrinėdami ataskaitas, pavyzdžiui, Briugel paskelbtą ataskaitą 2018 m. lapkričio mėnesį matome, kad ES klimato kaitos politika ir valstybių narių įgyvendinama politika turėjo poveikio pajamų pasiskirstimui ir tai visų pirma paveikė mažas pajamas gaunančius namų ūkius. Taip pat, skaitydami strategiją, suprantame, kad reikia milžiniškų investicijų, kad e, būtų sumažintas CO2 kiekis ekonomikoje, energetikos sistemose. Taip pat yra pasakyta, kad energijos saugojimo pajėgumus ES reikia padidinti šešis kartus. Tačiau dokumente nėra pasakyta, kokių išlaidų tai sukels ir kaip tas išlaidas pasidalins ekonomika, tai yra privatus sektorius ir namų ūkiai. Tai yra labai didelė problema. Mes žinome, kad šiuo metu Prancūzijoje ir Belgijoje, taip pat ir kitose valstybėse narėse e, energetinis skurdas yra labai didelė problema. Aš apie ją kalbėjau ir su ponu Kurtika e, vakar. Ir šie klausimai turi būti sprendžiami ilgalaikėje strategijoje. Ir klausimas, kaip nauda ir, nauda ir sąnaudas pasidalina e, ekonomika ir visuomenė, iš tikrųjų tų klausimų nagrinėjimas nesilpnina pastangų mažinti CO2 išmetimus. Reikia skirti dėmesio šiems klausimams, nes tai padės mums paspartinti ir pagilinti e, CO2 išmetimų mažinimą. Ir jeigu mes ne, nespręsime šių klausimų, tai susidursime su dideliu socialiniu, su dideliu visuomenės pasipriešinimu. Taigi, na, reikia imtis veiksmų, kad pavyktų įgyvendinti e, su temperatūros kilimo apribojimu susijusi tikslą numatytą Paryžiaus sustarime. Taip pat turime neatsilikti ir nuo klimato kaitos, mokslo, tendencijų ir taip pat neturime užmiršti ir socialinės apriepties. Ačiū, dėkoju ponui Denį už tai, kad pasisakėte profsąjungų vardu ir aptarėte šį svarbų klausimą. O dabar, kolegos, periname prie klausimų ir atsakymų dalies. Išklausė pirmo pranešėjų, jau keletas kalbėtojų užsiregistravo. Ponas Lyse, ponė Mm, suteiksime galimybę mm, komisijos narius pakomentuoti tai, ką išgirdo iš kitų pranešėjų, nes jam teks išvykti ir jis negalės dalyvauti diskusijoje. Ačiū labai trumpai. Na, aš jau daugelį metų dirbu su klimato kaitos klausimais ir šia, su šia strategija dirbau pastaruosius porą metų. Noriu kai ką pakomentuoti. Kai žmonės kalba apie tai, kad reikia didinti tikslus, tiesiog aklas tikslų didinimas, didesnių skaičių numatymas yra beprasmis. Na, mes galime palyginti e, šalis, kurios turi nacionalinį indėlį ir kurios turi nacionalinius planus, kaip įgyvendinti tą nacionalinį indėlį e, NDC. Taigi, vos dešimtadalis šalių turi tos planus ir didesnių skaičių numatymas neduos nieko, jeigu neturėsime atitinkamos politikos. Europos Sąjunga skiriasi nuo kitų šalių tuo, kad mes turime mm, tikslus ir politiką, kaip tų tikslų pasiekti. Ir mes kartu su Europos parlamentu pasieksime CO2 sumažinimą, nes mūsų policija ir politika yra ambicingesnė. Ir nustačius tikslus reikia politikos, bet mes dar nepradėjome savo politikos įgyvendinti. Ta politika įgyvendinti yra sunku. Jūs matote, kad mes jau sumažinome savo CO2 išmetimus nuo 90 metų iki 2017 metų 22 procentais. Ir tas mažinimo greitis buvo 0,8 per metus. Dabar turime teisės aktus, kurie E, iki 30 metų turėtų mums padėti sumažinti išmetimus 23 procentais. Mes taip pat turime e, įgyvendinti ir atsinaujinančių energijos išteklių planus, bet yra tokių e, valstybių narių, kurios negyvendina energijos naudo, vartojimo efektyvumo tikslų. Taigi mes turime siekti tikslų įgyvendinti politiką ir žinoma, reikės didinti tuos tikslus, tačiau 2023 mm, metais yra numatoma peržiūra ir tada mes turėsime galimybę keisti savo politiką ir keisti tikslus. Bet Mane tikrai labiau domina politika, o ne skaičiai. Ir aš tikrai džiaugiuosi, didžiuojuosi, kad ES turi ambicingą tikslą, bet dar labiau didžiuojuosi dėl to, kad ES turi ambicingą politiką. Tokia mano pirma pastaba. Na ir, <clears throat> žinoma, ši strategija suteikia mums galimybę didinti savo užmojus. Jeigu valstybės pasirinks E, neutralumo, klimato neutralumo tikslą, tai bus imasi tinkamų priemonių. Toliau kitas dalykas. Numatomi, numatydami rinkos dizainą mes stengiamės atsisakyti reguliuojamų kainų, kiek tik įmanoma. Palikome išimties tvarka tas kainas galioti e, namų ūkiams, bet mes norime, kad dėl konkurencijos energijos kaina taptų e, mažesnė, o jeigu kainos reguliuojamos, tai konkurencijos nėra, turime valstybės intervenciją. Taip pat kainos reguliuojamos tiems, kuriems to reikia. Todėl Strategijoje mes sakome, kad reikia spręsti energetinio skurdo problemą, apibrieškime tą skurdą, tačiau vykdykime tokią energetikos politiką, kuri paremtų tuos, kuriems to reikia, kad namų ūkiai gautų reikiamą socialinę paramą. Kodėl socialinė parama yra geriau negu reguliuojamos kainos? Tai, tai yra toks vienintelis variantas. Ir mano paskutinė pastaba. Aš Norėčiau, kad ši strategija taptų e, centriniu elementu diskusijose prieš rinkimus į Europos parlamentą. E, žmonės kalba apie užmojų lygį, reikia kalbėti apie tikslų didinimą ir reikėtų, kad visos partijos apie tai kalbėtų. Ir kai klausime europiečių, ar jie mano, kad klimato kaita yra svarbi problema, 9 iš 10 piliečių sako, kad taip. Bet jeigu klausėme, ar tai yra svarbiausia pasaulio problema, tai skaičius sumažėja iki maždaug 30 e, e, procentų. Dėkoju komisijos nariui, kad atvyko, už, e, dėkoju už pristatymą ir pastabas. Dabar kolegos, ponas Lyzė, pirmasis, ačiū pirmininkė, dėkoju komisijos nariui, dėkoju visiems prelegentams. Aš asmeniškai sveikinu komisijos dokumentą jis tikrai ambicingas. Mes kalbame ap, ne apie CO2 neutralumą, bet klimato neutralumą, tai dar didesnis siekis. Komisija kalba apie tai, kad milijonas darbo vietų bus sukūriama, kai bus įgyvendintas klimato neutralumas ir bus užtikrinamas desnis augimas, lygnant su kitais scenarijais. Taigi aš turiu klausimą, komisijos nario nėra, bet yra komisijos kitų atstovų ir taip pat prelegentams norėčiau skirti šį klausimą. Būtent norėčiau sužinoti, ar tai yra neginčytinas skaičius, nes aš politinėje frakcijoje išgirdau, savo politinėje frakcijoje išgirdau klausimų, kaip tai yra paskaičiuota, kokie čia paskaičiavimai ir ar prelegentai pritarė komisijos analizai, būtent, kad bus sukurtas milijonas naujų darbo vietų, galbūt mažiau jūs manote ar daugiau, ką apie tai galvoja ekspertai. Dėkoju. Uh, Komisijos generalinis direktorius yra salėje. Mes Petričiolik, gal norėtumėte prisijungti prie mūsų čia salės priekyje. Uh, dėkoju ponui Lysiai, dabar Blanko Lopes. Ačiū. Objektyviai vertinant, aš manau, kad e, komisija ir parlamentas atliko savo darbą. Šios kadencijos metu jie identifikavo siekius, įsipareigojimus, apibrėžė jų lygį ir tai dera ir su tikslu kovoti su klimato kaita. Ir galiausiai sveikinu tai, kad e, sprendžiant ir tolesnius, siekiant tolesnių tikslų, yra čia nemažai atitikties, nes aišku, mes turime išlikti nuoseklus, jeigu norime sumažinti CO2 ekonomikoje ir užtikrinti CO2 neutralumą, apie ką kalbėjo komisija. Dvi pastabos. Tiesa, kad kai patvirtinome kriterijus dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, aš tuomet buvau pranešėjęs. Rengiant pranešimą dirbau su įvairiais kolegomis parlamente ir mes norėjome parodyti, kad tas tikslas, kurį užsibrėžėme 30 metams, buvo minimalus. Ir dėl to mes pasiūlėme galimybę apsvarstyti iš naujo tą tikslą, jį pakelti, padidinti. Taigi aš manau, kad tikrai mes galime tikslus didinti, didinti siekius. Ir išklausę profsąjungų atstovo matome, kad galime pasiekti kur kas daugiau su, su, su mažiau. Ir Taip pat matome, kad yra dar vienas prioritetas. Mes bandėme apibriežti kovos su energetiniu skurdu tikslus. Tai irgi turėtų būti labai svarbus darbo elementas. Būtent, kad dekarbonizuotoje Europoje mes nieko nenuskriaustumėme, nepaliktumėme be energijos. Taigi, tas bendras dekarbonizavimo tikslas negali būti diskriminuojantis ar skatinantis neligybę. Dėkoju. Džau Lainen. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Kurtiką dėl sėkmingo susitikimo Katovicuose. Mes pradžioje netikėjome, kad bus pasiektas štai toks rezultatas, o kalbant e, apie ilgalaikę strategiją, ji turi būti taikoma visam pasauliu, ne tik mums. Ir manau, kad Katovicos dokumente tas ir yra pasakyta, bet galbūt jūs galėtumėte man pasakyti, kaip būtų galima pasiekti to, kad ir kiti pasiektų mūsų pavyzdžių, prisijungtų prie strategijos. Buvo įdomu išklausyti pramonės atstovų, tas tikrai pasisakymas buvo labai konstruktyvus ir visgi daug yra bendrų reikalų su Kinija ir reikia žiūrėti, kas daroma Kinijoje. Pas juos iki 25 metų yra parengta aiški pramonės strategija, tai aš norėčiau, kad mūsų strategija siektų 30-uosius metus, nes kitame dešimtmetyje mums reikia proveržio technologijų ir plieno, ir chemijos, cemento pramonėse, nes Kinija jau iš mūsų perėmė e, automobilių akumuliatorių, ir saulės baterijų gamybą. Taigi dabar panašu, kad mes esame tų technologijų importuotojai. Ta situacija reiktų keisti. Ir kai jūs teigiate, kad įmanoma tas tik tuo met, kai priekybos ir konkurencijos generaliniai direktoratai būtų pavaldus klimato genera, generaliniam direktoratui. Taigi pramonės generaliniam direktoratui tai nelabai primtina. Gal komisija galėtų sureaguoti į tai, kaip keisti mums politiką, uh, Mums reikalinga pramonės politika be jokios abejonės. Ji būtina. O vertinant situaciją, matome, kad profsąjungos yra pasirengusios prisidėti prie socialinė prasme teisingų, teisingos strategijos. Turime klimato kaitos strategiją, bet reikia ir socialinio aspekto, nes galiausiai moka neturtingiausi, jie sumoka už tai, kad yra atnaujinami būstai, naujos, gaminami nauji automobiliai ir apmoka didesnės elektros energijos sąskaitas, taigi mes turime kažkokios tai papildomos strategijos siekti ir subalansuoti tuos dalykus. Ir aišku, tai yra valstybių narių uždavinys, kadangi socialinė politika yra valstybių narių politika. Ir čia reikia kažkaip koordinuoti tas politikos rytis ir tą koordinacinį vaidmenį turi atlikti komisija ir mes. Ir tikiuosi, kad mums padės taksonomija, nauja mokesčių finansavimo sistema, žali finansai, aš manau, kad tas dalykas svarbu. Dėkoju, ponas Gerbrandi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi esu labai patenkintas šią ilgalaikę strategiją, kurią pasiūlė komisija. Aš manau, kad e, žinodami, ko siekime 50 metais, mes galėsime skaičiuoti atbulinę tvarką ir pažiūrėti, kaip to pasiekti. Taigi tai yra labai svarbu. Tačiau vertinant e, šiuos 19 metus, matome, kad e, sudėtinga viską padaryti. 17 metais CO2 emisijos ES išaugo. 18 metų skaičių dar neturime, tačiau būčiau nustebęs, jeigu būtų sum, smarkiai sumažėję CO2 emisijos. Taigi matome ir, tarkim, Vokietijoje, kaip sudėtinga tą padaryti laiku. 38-ieji dar negreitai, dar toli ir aš matau ir uh, savo šalyje, Niderlanduose, kokia sudėtinga yra klimato kaitos politika dabar, kai bandai ją paversti konkrečiomis priemonėmis, nes tada viskas tampa konkretu ir yra aišku, kas už ką moka. Klausiausi labai atidžiai visų prelegentų. Komisijos narys kalbėjo apie didesnius tikslus, kurie turi būti paremti aiškia politika, aš pritariu tam ponas Mensin, Mensink kalbėjo apie stambes investicijas į ateities infrastruktūrą, kuri bus reikalinga. Ponas Denis kalbėjo apie svarbes inovacijas, kurios yra būtinos, bet tuo pat metu mes turime suformuoti ir ES politikos finansinę dalį, tai yra daugiametę finansinę programą iki 27 metų ir mes faktiškai šiais metais turime priimti sprendimą. Tai reiškia, kad per ateinančius 10 metų bus aišku, kaip konkrečiai tą tūkstantį milijardų eurų mes paskirstysime. Ir tas klausimas, kurį patikė prieš diskusijas plenarnėme posėdėje, ir štai koks. Ar nereiktų dar kartą peržiūrėti daugiametės finansinės programos pasiūlymų ir atsižvelgti į tą ilgalaikę klimato kaitos politiką, strategiją, pažiūrėti, ar tas mūsų ilgalaikis biudžetas yra atsparus klimato kaitos prasme. Ar ten yra pakankamai tų klimato kaitos elementų, nes jeigu jų nėra, mes patys savo kenkiame ir aš manau, kad šį klausimą reiktų skirti ir komisijai, ir visiems prelegentams. Dėkoju. Ačiū, ponia Rivazė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad turime tą ilgalaikę strategiją, nes aš esu bendra pranešėja dėl energetinės valdysenos. Ir kartu su kolegomis mes bandome užsibriežti ambicingus tikslus dėl efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujančių energijos šaltinių. Tačiau valdysena labai svarbu. Kaip tai, tas bus padaryta, kaip e, valstybės narės e, savo nacionaliniais planais tą įgyvendins. Ir labai svarbu, kad komisija pasirūpintų, kad būtų pasiekta tų tikslų. Mes sakome, kad galėtumėme būti ambicingesni ES, kalbant apie 30-uosius metus. Mes užsibrėšime 40 procentų tikslą. Jeigu 32 procentai bus dėl atsinaujančių energijos šaltinių, 45 procentai galėtų būti, arba ne 60 procentų galėtų būti CO2 mažinimo ES. Taigi čia yra du svarbiausi dalykai - atsakomybė, ambicijos ir nuoseklumas. Reikia vertinti tai, kiek nedirbančių, kiek, kiek jaunų žmonių išeina į gatves siekdami kovoti su klimato kaita, atkreipti į tai mūsų dėmesį. Ir mes turime suprasti, kad jau, jau, jaunimas kalba apie tai, kad tai yra jų ateitis ir mes turime prisimti atsakomybę ir klimato kaita turi būti vienas iš svarbiausių mūsų tikslų. Toliau kalbant apie ambicijas Europ, siekius Europos Sąjungoje. Tai yra, aišku, labai svarbu, bet mes turime pabandyti siekti ambicingesnio inovac... investicijų plano. Jūs kalbėjote apie inovacijas, bet tos inovacijos yra labai svarbios, bet turime 3 procentų deficitą ir mes turime kalbėti apie tvarę, tvarę infrastruktūrą klimato prasme. Ir tas 3 procentų deficitas mums čia nėra priimtinas. Ir kalbant apie politinius dalykus, jeigu kalbame apie laisvą priekybą tarp valstybių importą, eksportą. Ir matome, kad pramonės gamyba yra iškeliama iš ES. Taigi turime kalbėti ir apie savo liberalėją kultūrą, kultūrą, nes jeigu bus iškeliama gamyba, tai CO2 mes nesumažinsime. Ir taip pat mes turime invest, investicijomis palaikyti klimato kaitos politiką nes jeigu bendroji žemės ūkio politika nesikeis ir panašiai, mes neišspręsime metano problemos, kuri labai paveikia klimatą. Ir kalbant apie pramonės politiką, aišku, mes turime mažinti CO2 emisijas iš automobilių, siekti netaršių automobilių. Ta padaryti yra įmanoma, taigi turime laik, būti nuoseklus įvairiose politikos, politikos rytise, nes kalbame ne tik apie žmonijos ateitį, kalbame apie visos Europos ateitį. Ačiū. Man labai patinka jūsų klausytis, bet e, turime visiems pasisakymams tik po minutę. Taigi kviečiu visus laikytis e, kalbėjimui skirto laiko. Ir užduoti klausimus prelegentams, o ne išsakyti pastabas, nes diskusijos apie rezoliuciją numatytos po šių klausimų. Taigi labai prašyčiau tik užduoti klausimus prelegentams. Pone Dali. Ačiū, pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad mano manimu komisijos strategija yra pozityvus dokumentas ir siekiama ateities be CO2. Bet jeigu mes norime to pasiekti, reikia suteikti daugiau galiojimų piliečiams, reikia imtis veiksmų energijos transporto, pramonės politikos, finansų srityse, mokslinių tyrimų srityje ir užtikrinti socialinį sažiningumą, kad perėjimas būtų teisingas, sąžiningas. Ir komisijos narys minėjo, kad anglės CO2 saugojimas ir sugavimas yra labai svarbu. Tai aš norėčiau atsakymo iš komisijos, nes kol kas ši technologija tikrai nėra plėtojama taip, kaip buvo tikimasi. Tai kaip komisija ketina paleisti į, e, ketina įdėkti šias naujas technologijas dėl CO2 sugavimo ir saugojimo. Uh, Poniai Kurtika, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie COP konferenciją, akivaizdu, kad valstybės narės turi skirtingą, laikosi skirtingos politikos klimato kaitos srityje ir turi skirtingą nevienodus teisės aktus. Jūs COP konferencijos pirmininkas, norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate pažangės valstybės narės apjungti, jums tų valstybių narių pažangių tikrai reikės, jeigu norite įgyvendinti tokią strategiją. Ir kaip jūs ketinate pas, paspartinti valstybių narių pastangas, kad būtų kuriamos partnerystės tarp vyriausybių, privačių sektorių ir pilietinės visuomenės. Ir galiausiai Europos parlamentas nekarta yra pabrėžęs, kad labai svarbu kurti teisingumo pereimo fondą ES. Ir aš čia kreipiausi į profsąjungas ir profsąjungų ir pramonių, pramonės atstovus. Aišku, būtent čia mes turime imtis tų trans, transformuojančių veiksmų dabar, bet tam reikia, aišku, labai didelės paramos darantis dėl teisės aktų. Taigi, kaip jūs parengsite suinteresuotus asmenis tam perėjimui įvairias pramonės šakas, įvairias organizacijas? Dėkoju. Čia beveik filosofiniai klausimai buvo užduoti, ponė Dali. Aš tikiuosi, kad atsakymai nebus tokie jau labai ilgi. Pone Eikhaut, ar ko nors naujo pasakysite? Aš tikrai jūsų nenuvilsiu. Turiu tris konkrečius klausimus. Vienas ponui Petričionį, Kočka ir Mensing. Pirmasis klausimas komisijos atstovui, ponui Petričionį. Kaip žinia, nekartą mes kalbėjomės apie tai, jūs sakėte, kad minus 40 procentų Paryžiaus susitarimui pakanka, mes tam visiškai nepritarėme. Ir vienas klausimas, štai koks, paaiškinkite savo modeliavimą. Nes 11 metais komisija sakė, kad siekiant minus 80 procentų 50 metais ir 40 procentų minus 30 procentų. 30 metais tą yra įmanoma padaryti Dabar panašu, kad atsinaujančios energijos kaina sumažėjo ir panašiai, taigi kaštų prasme efektyvus kelias. Netgi 80 procentų galime pasiekti greičiau. Dabar klim, komisija sako, kad 50 metais turime pasiekti klimato neutralumo tikslo. Taigi 40, dėl minus 40 susitarėme 11 metais, 14 metais patvirtinome dar prieš Paryžiaus susitarimą. Tai kaip tas modeliavimas pas jūs atliekamas, e, būtent, kad siekiama vis aukštesnių tikslų ir kaštų prasme pasirenkamas efektyvus kelias. Ponui Kurtika, rugsėjo mėnesį Junktinių tautų generaliniam sekretoriui, kokį atsakymą pateiksite, nes jis prašo daugiau ambicijų, daugiau siekių. Koks ES atsakymas bus? Ar toks, kad turime parengtą parengtus, parengtas kelio gairias ir jas puikiai gražiai aptarėme. Ar manote, kad taip, tuo tokiu atsakymu bus patenkintas jungtinių tautų generalinis sekretorius? Labai norėčiau sužinoti, kaip, ką jam pasakysite. Pone Mensink, jūsų pramonės darbo tvarkė, ją išklausiau ir net galėtumėme pritarti jums, nes daug ką reikia daryti, sutinkame, bet jūs, pavyzdžiui, reikalaujate pramonės reguliavimo, daugiau lėšų inovacijoms pramonėje. Pramonė nori labai daug ko, bet viskas susijęs su pinigais. Jūs prašote vis daugiau pinigų, o ką mainais mums duosite? Ar jūs sutarėte, kad CO2 kaina turi būti didesnė, kad viskas būtų sažiningiau ir galiausiai piliečiai už viską sumokės? Galbūt reiktų tas, tuos kaštus sažiningiau pasidalinti pramoniai, kad ne tik jie prašytų daug ko savo pramoniai, bet ir būtų pasiruošę sumokėti daugiau už CO2, tai tada netoksiška aplinkosaugos strategija Europoje įmanoma. Štai ko norime iš jūsų išgirsti. Arba, arba jūs negalite kažko prašyti, o mainais nieko neduoti, ponia Mensinkai. You, uh, yes, that's, that's... Tikiuosi, kad kažką naujo išgirdote, ponia pirmininkė. Na, vienas dalykas tik tai nenaujas, per ilgai kalbate. Aš negalėjau laikytis laiko terminų ir naujų dalykų pasakyti vienu metu. Pirmininkė, taip, taip, kągi aš galiu pasakyti, jūs galite pasilikti šiek tiek ir rinkiminiai kampanijai, kaip žinia, mūsų laukia rinkimai. Ir štai e, komisijos e, narys paprašė, kad dalis šios diskusijos būtų e, ir e, piliečiams atspindėta. Dabar žodis poniai Gudinan. Minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū prelegentams. Esu bendra pranešėja LTS klausimų e, socialdemokratų frakcijoje. Džiaugiuosi, kad vyksta šį diskusiją. Na ir aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie sakė, kad komisija puikių pasiūlymų šios strategijos rėmus yra pateikusi. Tačiau lygiai taip pat komisijos nariui norėčiau štai ką pasakyti. Aš labai kritiškai žiūriu į tai, kad 2030 metų tikslai nėra pakankamai ambicingi. Aš manau, kad klaidinga taip elgtis. Aš norėčiau sužinoti, kodėlgi komisija taip nerištingai elgesi. Man atrodo, kad pramoniai būtų daug labiau prognozuojamasnė situacija, jeigu mes aišku kelią jiems nurodytume. Negalime tokių dalykų vėlai pateikti prieš patį gyvendinimą. Aš to nesuprantu. Aš nemanau, kad komisija, nemanau, kad komisija tam prieštarautų. Priešingai tikriausiai yra. Aš tiesiog manau, kad jūs bijote pasiekmių. Kodėlgi dabar jūs nekeliate ambicijų lygio 30 metams. Jeigu jūs ir jūs tą norite, tai kodėlgi nesielgite taip kaip parlamentas, kodėlgi negalima būtų suderinti mūsų veiksmų. Dar norėčiau padėkoti ponui Kurtika už puikų COP24 organizavimą. Viskas puikiai praėjo, jūsų vaidmuo buvo labai svarbus, na, o taisyklių rinkinys irgi labai ambicingas. Ambicijos ateičiai taip pat labai svarbios. Aš norėčiau išgirsti, išgirsti iš jūsų, kaip mes galėtume padaryti didesnį spaudimą tam, kad es ambicijos ateičiai būtų didesnės. Ačiū dabar žodis poniai Mets. Ačiū. Ačiū už pristatymą. Taip, strateginis ilgalaikis planas yra puikia iniciatyva. Aš kalbėsiu trumpai, paliksiu galbūt laiko kitiems jau pasisakiusiems kolegams. Dabar iš tų aštuonių scenarijų. Klausimas komisijai. Iš visų aštuonių scenarijų visose yra brandalinės energijos bent 10 procentų. Nėra nei vieno scenarijaus 100 procentų atsinaujinančios energijos. Taigi, nei vienas scenarius be brandalinės energijos. Ir man atrodo, kad neteisinga taip elgtis turėtume numatyti bent jau vieną scenarijų be brandolinės energijos. Nepamirkime, kad brandolinė energija irgi turi atitinkamų pasiekmių. Ačiū, ponė Mets. Jūs tikrai kalbėjote trumpai. Nu, dabar žodis paskutiniam kalbėtojui, poniai Dės. Minutė. Dėkoju labai trumpai. Manau, kad komisijos pasirinkta kryptis gera. Na, kai kurie galbūt dalyvauja, kiti galbūt ne e, gegužės e, mėnesio parlamentiniuose rinkimuose. Ko gero, vidaus politikos, e, šiaip politinės diskusijos nacionalinės labai skiriasi nuo to, ką mes čia aptarėme. Pone Kurtika, mm man labai įsiminė e, vizitas į Varšuvą su aplinkos komiteto nariais. Mm, man įstrigo, kad buvo pasakyta, jog niekas iš Lenkijos anglių netims ir reikės tankais atvažiuoti, kad e, kažkas būtų pakeista. Mane labai šokiravo tokios kalbos. Taigi, kaip mes dabar suderinsime pozicijas tų, e, kurie naudojasi piliečių baimėmis taip pat su mūsų idėjomis. Mums čia reikalinga politinė parama. Galbūt galėtumėte patarimų duoti šioje srityje. Tie, kurie nedalyvauja rinkimuose, irgi vertintų, būtų dėkingi už tokius patarimus. Pirmininkė, dėkoju, tikrai daug klausimų, kai kurie labai kompleksiški, ko gero reikės netgi. Tiksliau nepamirškite, kad dar mūsų laukia ir kitas pasisakymų ratas, todėl paprašysiu labai trumpai surezumuoti savo atsakymus prelegentams. Komisijos nariui galbūt pabaigoje suteiksime žodį, o dabar pradėsime nuo pono Kurtika ko, kokią sudėtingą užduotį man paskirėte. Tikrai labai įdomios diskusijos vyko. Ponas Eikalt e, kėlė klausimą, ar čia nauja, ar laiku. Taip, tas klausimas turi būti keliamas ir mūsų klimato politikai. Jeigu norime būti novatoriški, reikia daugiau laiko. Na, o jeigu norime uh, E, dirbti greitai, reikia dirbti su senais metodais. Taigi sudėtinga čia kažkokių naujų atsakymų pateikti. Ir kažin ar įmanomi tie sprendimai politiniai, jeigu neturėsime pakankamai laiko apmąstymams. Pavyzdžiui, dėl to, kiek mes toli esame pasirengę siekti. Taip pat poniai Rivazi norėčiau padėkoti uh, už tai, kad kalbėjote apie atsakomybę, nuseklę poziciją. Kolegė pabrėžė atsakomybės aspektą. Aš manau, kad ji teisi. Kągi aš matau, galbūt tik tai vakarų Europos gatvėse, galbūt šiek tiek mažiau rytų Europos šalių gatvėse. Matome abiejų stovyklų žmonės e, gatvėse žmonės eina ir į demonstracijas už e, klimatą, ir į geltonų įlemenių demonstracijas. Taigi, kaip mes galime abitas pozicijas e, atspindėti socialinėse, ekonominėse bei klimato politikose, čia jau jums iššūkis e, šių metų rinkimų metu. Ko gero, labai sudėtinga šį klausimą bus išspręsti. ponui Lyzai, Lainen, Blanko Lopes norėčiau padėkoti, poniai Daliai. Norėčiau padėkoti už tai, kad e, jie kalbėjo apie būtinybę atsižvelgti į teisingus pokyčius. Vis e, didesnis vaidmuo tenka ne tik tai poveikiui, kuris būtų akivaizdžiai užfiksuojamas, pavyzdžiui, pramoniniuose regionuose, pavyzdžiui, Silezijoje. Štai Silezijoje yra akivaizdus poreikis tos paramos žmonėms pereinant nuo pramonės prie ateities darbo vietų. Tai čia tik tai viena teisingų pokyčių dimensija. Kita dimensija būtų susijusi su energijos pramonę. Tadau, tačiau, ko gero, bendras Europos konkurencingumas labai svarbus, jau pramonininkai tai minėjo. Kokio tipo inovacijos ekonomikoje, tiksliau visuomenėje, net, netaršioje visuomenėje prisidėtų prie Europos ekonomikos konkurencingumo Mes, aišku, dirbame šio klausimu. Daug vyksta šioje srityje. Jūs, tačiau kita vertus, jūs esate teisūs. Atsinaujinančios energijos srityje penki iš šešių e, saulės panelių didžiųjų gamintojų yra Kinijoje. Lygiai tokia pati proporcija ir vėjo turbinų situacijoje. Elektriniai automobiliai daugiausia gaminami Kinijoje, 98 procentai elektrinių autobusų parduodami taipogi Kinijoje. Mes, aišku, į tai turime atsižvelgti ir klimato politiką, nustatant jos kryptis, turime atsižvelgti į socialinius, ekonominius ir klimato tikslus. Būtent piliet, tiksliau visuomenės viziją turime pateikti piliečiams, kaip turėtų atrodyti visuomenė antrame, antroje šio amžiaus pusėje. Jeigu mes įstriksime diskusijose tik tai apie kaštus, apie energijos sąskaitas, tai tada pražiūrėsime tai, kas svarbiausia. Mums reikia visuomeniai pateikti teigiamą e, netaršios visuomenės viziją. Reikia jiems parodyti, kaip gali atrodyti nauja gyvenimo kokybė. Manau, kad ta diskusija mūsų dar laukia ateityje, ji nebus lengva, bet lygiai taip pat ji yra būtina. Teisingi pokyčiai ne vien tik tai socialinės politikos aspektus apima, Taip pat čia yra ir pramoninė, ir regioninė politika svarbi. Milijonas darbo vietų, pavyzdžiui. Taip, mes galime daug kalbėti apie skaičius. Galbūt e, aš neturėčiau čia diskutuoti apie skaičius, komisija apie skaičius kalbėjo. Taigi, jeigu sukursime tą milijoną naujų darbo vietų, reikėtų kelti klausimą, kaip e, regionuose būtų paskirstytos tos naujos darbo vietos ir kiek kur būtų panaikinta darbo vietų. Pone e, Daly kėlė teisingų pokyčių fondą. Aš manau, kad e, šias abi dimensijas reikėtų bandyti kombinuoti. Aš neatsakiau visus klausimus. Diskusija buvo labai detali. Pasakysiu pabaigai tik štai ką. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės COP24 e, rezultatais. Mes labai didžiuojamės, kad e, galėjome organizuoti Katovicų konferenciją. Ir labai džiaugiamės, kad buvo pasiektas kompromisas dėl globalių tikslų. Taip mes sukūrėme penkerių metų ciklą ateičiai, per kurį bus keliami klausimai ir ieškama juos atsakymų ne tik Europoje, bet visame pasaulyje. Mes manome, kad Katovicų konferencija šiai diskusijai, taip pat ir šiai diskusijai Europos Sąjungai labai svarbi. Ačiū. Ačiū dabar žodis ponui Mensink. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Dėl milijono darbo vietų negaliu čia visko greitai perskaičiuoti per pastarosius dešimt metų daug įvairių skaičių esu girdėjęs e, Europos Sąjungoje. Nežinau, ar tie skaičiai teisingi. Dėl 20-30 ir pokyčių pagaminta Europoje turėtų būti e, svarbiausias dalykas. Amerikiečiai turi skalūnų dujas, kiniečiai turi technologijas, mes neturime demografinio privalumo ir mums reikalingos globalios investicijos. E, sureaguosiu pono Eikaut klausimą. Mes masiškai investuosime. Bet kokioje ES e paramos sistemoje 20 procentų tik tai valstybei numatyta, o 80 procentų privačiam kapitalui ir kažin ar visur pavyks to pasiekti. Tai yra mūsų visų galvos skausmas. Turime Aspire priemonę. Na ir dabar dar kitas dalykas. Jeigu reikės daugiau elektros, jeigu padvigubės Europos, tiksliau, elektros poreikis, kaip mes išlaikysime žemas kainas, mes kol kas šio galvosūkio neišsprendėme. Šiuo metu pradedame suvokti, kokie iššūkiai mūsų laukia per ateinančius dešimt metų. Tie galvosukiai tikrai sudėtingi. Ir dabar dėl anglės ir sugavimo ir saugojimo atsakysiu poniai dalį. Mes dabar jau nebesakome, ar ta technologija tinkama ar ne. Taip mums reikės tos technologijos. Pavyzdžiui, Šiaurės jūros galbūt e, situacijos e, pasirinkimas būtų e, neblogas, kažkur vidurį, Europos vidurėje nepavyksta padaryti, dar reikia ir kitus aspektus atsižvelgti. Na ir dabar dar dėl Europos pramonės, visos pramonės pertvarkymas, atkūrimas. Ko gero, 50 metais e, nebematysime to, ką šiandien turime. Lenkijos kolegos kalbėjo apie e, saulės e, energiją Arabijos e, pusęsalyje. Aš manau, kad netaip reikia į tai žiūrėti, reikia bandyti kombinuoti e, E, skirtingas e, energijos rušis ir reikia pritraukti investicijas. Mes neprašome jūsų pateik, padengti tų investicijų, mes prašome tiesiog padėti pritraukti investicijas. Visuomenė, piliečiai e, tikrai negalės padengti tų išlaidų. Kitaip piliečiai išeis į gatves. Mūsų laukiantis iššūkiai didžiuliai. Investicijos turi iš mūsų plaukti. Mes turime ieškoti sprendimų, kaip ką pritraukti į Europą. Nepamirškime, kad globalizuotame pasaulyje ateityje fragmentacija bus tik tai didesnė. Mūsų asociacija, cheminių medžiagų asociacija, e, balandį, gegužę pateiks pati savo antro pusšimčio strategiją. Pradėkime galbūt nuo 10-20 bandomųjų projektų, parodykime e, pramoniai, kad kažkas yra daroma. Jeigu jūs to pirmo žingsnio nežengsite, tai rezultatai tikrai nebus tokie, kokių tikimės. Ačiū, dabar žodis ponui Denį. Aš atsakysiu prancūziškai, ji yra mano pra... gimtoji kalba. Dabar dėl užimtumo Mes čia ekonometrinio modeliavimo savo asociacijoje nedarome, todėl dėl to vieno milijono darbo vietų negalėčiau atsakyti. Tačiau, ką žinome iš savo profsąjungos asociacijos narių e, visoje Europoje, tie sektoriai, kurie turėjo būti modernus mažataršiai sektoriai susiduria dėja su tam tikromis tendencijomis, kurie, kurios paplitusios ir kitose ekonomikos sektoriuose. O tos tendencijos yra darbo vietų naikinimas, robotizavimas, skaitmeninimas, delokalizavimas, galima visą tai paminėti darbo vietų e, kūrimas, diskusijos apie tai turi atsižvelgti į bendrąjį makroekonominį pramoninį kontekstą. Užimtumo potencialas nėra susijęs vien tik tai su technologijomis, tai yra ir ekonominio modelio klausimas. Mes matome, kad kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, saulės energijos sektoriuose, e, tikra katastrofa buvo e, patirta užimtumo srityje. Vėjo turbinų srityje matome, kad naujos didelės investicijos nepasiteisina, iškeliamos jos, tiksliau, tie objektai iškeliami už ES ribų, nes ten yra pigiau. Štai pavyzdžiui, vėjo turbinas yra pigiau pagaminti Kinijoje ir jas atgabenti į Europą. Kas dėl ambicijų didinimo, galbūt galėtume pradėti, pavyzdžiui, nuo transporto emisijų įskaičiavimo į e, bendrąjį e, vaizdą ir atsižvelgti į delokalizavimą. Norėčiau dabar sureaguoti į ponios daly klausimą. Beje, norėčiau padėkoti Europos parlamentui už paramą uh, E, mums pateikus pasiūlymą dėl teisingų pokyčių fondo. Keturių kablelis aštuonių milijardų euro eurų fondas yra numatytas kitoje DFP. Aišku, tai yra gerai, tuo džiaugiamės. Tačiau klimato švarinimo, nuo klimato švarinimo priemonių nukentėję e, darbuotojai prašo štai ko mūsų. Jie prašo pro, e, pakartotinio regionų industrializavimo. Jūs kalbėjote, kad profsąjungos e, E, turi savo poziciją patvirtinti dėl konkrečių teisės aktų. Ką aš galiu pasakyti jums? Pavyzdžiui, pietų Lenkijoje, Bulgarijos, e, Rumunijos pramoniniuose regionuose, jeigu aš, pavyzdžiui, panašias kalbas sakyčiau, tai jie štai ką atsakytų. Taip, gerai, reikia atsisakyti CO2 ekonomikoje, tačiau jeigu dabar mūsų šiluminė elektrinė ar uh, šachtos bus uždarytos ir nebus tam užbėgama už akių, nebus e, bandoma siekti ekonominio diversifikavimo, tai tiesiog kai kurie regionai tiesiog ims skurt, skursti darbo vietų kokybės klausimas taip pat svarbus. istoriškai e, taip yra susiklostę, kad kai kuriuose sektoriuose profsąjungos yra stiprios, derasi dėl kolektyvinių sutarčių, e, orių atlyginimų. Ir štai dabar tie žmonės yra skatintami pereiti į kitus darbo, kitus sektorius tiksliau, kur nėra e, profsąjungų išsikovotų pasiekimų. Taigi, jeigu norite perorientuoti darbuotojus į kitus sektorius. Užtikrinkite taip pat, kad socialinė apsauga bei e, profsąjungų teisės bus išlaikytos e, mažataršioje ekonomikoje. Ačiū. Dabar žodis komisijos atstovui. Klausimų daug, bet atsakymui e, skirsime jums penkias minutės. Pirmiausia, 30-ieji ir 50-ieji metai žmonės ir toliau galvoja, kad patvirtinus politiką ir linijinę strategiją pasirinkus, e, problema bus išspręsta. Deja, nei politikos sprendimai, nei ekonominiai sprendimai taip nėra daromi. Per pastaruosius du dešimtmečius matėme tokią progresiją, kuri buvo labai Taigi ir štai mes norime tik tai parodyti, kad ir po 30-ųjų metų ta progresija e, turėtų šauti į viršų. Aišku, jeigu vieną liniją tik tai prognozuosime, tai nieko čia daug nepasieksime. O dabar dėl BVP augimo ir emisijų mažinimo, ką padarėme per pastarosius 27 metus ir palygintume tai kas e, planuojama 30 ateinančių metų, matytumėte e, tą progresijos kreivę. Tam tikrie politikos sprendimai turi būti gyvendinami, čia yra ir tam tikrų uh, tam tikrų kliuvinių. Štai pavyzdžiui, 30 2 procentai su pusė yra numatyti teisės aktuose ir jeigu neišspręsime tam tikrų problemų tam tikrose sritise, tai net ir finansavimas e, čia didesnis nieko neišspręs. Kaip pavyzdžiui dabar e, perskirstyti tas lėšas iš viršaus į apačią, kaip apeiti tas kliūtis, jeigu kliūčių nepašalinsite, tai galite nusistatyti, kokiu tik tai norite tikslų, e, pastatų problema išliks. Užimtumą čia taip pat reikėtų sieti su tuo. Taigi ta seka nėra matematinė seka, tai yra tiesiog politinių sprendimų sekai tai nepritaikoma. 50-ieji nėra veiksmų plano dalis. Tai sudėtinga prognozuoti. Aš daugiau nei 30 metų dirbu viešuosiuose tarnybose ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad neįmanoma nustatyti konkrečių teisės aktų pagal poreikius 40 metams. Prognozuoti taip įmanoma. Man labai patiko, ką sakė ponas Gerbrandi Reikia nusistatyti tikslus ir tada jau žiūrėti, kokių e, teisės aktų reikia ir kokių politinių sprendimų reikia. Būtent tai mes ir bandome siūlyti teikti su šią strategiją. Na, o dėl pačios tos paramos strategijai nepakanka vien tik tai veiksmų Bruselėje, taryboje, parlamente, pačiose institucijose. Valstybėse narėse visais lygiais turi būti apie tai kalbama, nes tai yra pernelyg svarbus dalykas, kad būtų nuspręstas ir gyventas vien Bruselėje. Na dabar dėl pokyčių pobūdžio. Kalbame apie pramoninę politiką šiandien. Visiškai e, pritariu dėl to, kas buvo pasakyta apie. E, tai pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl to, kad dabar viskas gaminama Kinijoje ir dėl to, kad ateityje viskas turėtų būti gaminama Europoje. Pavyzdžiui, jeigu mes to nepadarysime, ar dabar mūsų ekonominės struktūros vis dar išliks konkurencingos per arteinančius 30, 30 metų ir užtiks klėstėjimą Europoje. ir parlamentas, ir profsąjungos, ir pramonė visi sutinka dėl tų 30 metų. Mūsų ekonomika yra pažeidžiama. Ir štai dabar mes turime puikios progos paieškoti geresnių technologijų, pigesnių ir konkurencingesnių technologijų. Tai yra didžiulis iššūkis. Bet lygiai taip pat reikėtų pasižiūrėti, kada tas iššūkis iškyla pasižiūrėjus į mūsų modeliavimą, pamatysite, kad sunkiausias laikotarpis per 10 metų bus. IPCC sako, kad mums per 10 artimiausių metų reikia imtis karnalių veiksmų. Mums reikia ieškoti reikalingų investicijų ateinantiems dešimtiems metams tam, kad būtų tie pokyčiai finansuojami. Uh, vėliau bus lengviau. Mums tik tai 30 metų e, yra tiems pokyčiams e, skirta. Taigi 10 metų, artimiausių metų bus patys svarbiausi. Reikia jau dabar dirbti su teisės aktais, reikia dabar skubiai nuspręsti, į ką investuoti, kokias infrastruktūras investuoti gaminti. Taip pat reikia pasižiūrėti į valstybės pagalbos, konkurencijos, pramoninės politikos sprendimus ir reikia pažiūrėti, kokiu pokyčiu čia reikia. Galbūt aš ties tuo ir sustosiu. Na ir dabar dėl e, anglės sugavimo ir saugojimo. Taip, mes tikėjomės geresnių rezultatų, dėje jų nesulaukėme. Na, o dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, tai taip, pernoko pranoko mūsų lūkesčius e, šis rytis. Tai nėra kažkokie spėliojimai, mes tiesiog bandome modeliuoti, kaip pasaulis galėtų atrodyti ateityje. Mes tikrai nepretenduojame tiksliai nuspėti tos ateities. Na ir dabar dėl brandolinės energijos labai trumpai. Energijos mišinys yra toks, kad valstybėse narėse vis dėlto brandolinė energija egzistuoja ir nereikia čia turėti iliuzijų, mes į tai pažiūrėjome kaip į faktą. Pasižiūrėsime, kaip toliau bus su tuo energijos e, rūšių mišiniu. Ačiū, baigsime pirmąją diskusijos e, pusę. Na, o dabar norėčiau pakviesti kitus e, tris mūsų prelegentus. Pone Pedičionį, paprašysiu jūsų pasilikti. Na, o dabar kitą pirmininką taip pat norėčiau pakviesti čia mane pakeisti. Bueno, continuamos y empezamos el segundo panel. Le doy la palabra al señor Jerón. Teskime darbą, periname prie antros diskusijų dalies. Suteiksiu žodį ponui Julian Pestiu. E, jis atstovauja Action for Climate e, organizacijai. Taip. Ačiū, man labai malonu pristatyti Jums praėjusiais metais atlikto tyrimo rezultatus. Labai greitai pristatysiu šio darbo kontekstą ir sutelksiu dėmesį į tos tyrimo ataskaitos pagrindinės išvadas ir e, modelį. Taip, ES tikslus galima įgyvendinti, yra keletas būdų, kaip tai padaryti, kaip e, sakė ir komisija strategijoje, tačiau mes turime truputį e, išplėsti mūsų nagrinėjimų variantų spektrą. Antra, antras dalykas mes e, savo studijoje modeliavome keletą scenarijų ir nusprendėme, kad 2300 metų tikslą reikia padidinti, jeigu mes norėtume, jeigu norime pereiti iki nulinių emisijų. Ir dauguma scenarių, kuriuos mes e, e nagrinėjome, E, yra keletas, kurios reikia, kurios reikėtų gilintis. Mes, na, anksčiau buvo parengtas vienas pirmųjų ES kelrodžių planų, buvo e, stengiamasi iki 2050 metų e, mažinti CO2 išmetimus, tačiau per tą laiką labai smarkiai daug kas pasikeitė. Pavyzdžiui, pas, sumažėjo atsinaujinančių energijos išteklių kaina, taip pat buvo nuspręsta, kad E, ir temperatūros kitimas bus kitoks. Daugelis organizacijų ir ekspertų, kurie prisidėjo prie šio tyrimo, įskaitant komunalinių paslaugų įmonės, nevyriausybinės organizacijas, ekspertus, padėjo mums parengti modelį, kuris yra atviras ir ir rodo, ko mes siekiame. Uh, Šiame modelyje mes e, žiūrime į visą ES ekonomiką, taip pat galvojame apie gyvenimo būdą, apie poveikį maisto vartojimui, judumą, e, pastatus, e, kūro suvartojimą ir, žinoma, visas su tuo susijusias emisijas. Pirma mūsų išvada yra ta, kad na, atlikę šį tyrimą mes pamatėme, kad įmanoma tą nulinį tikslą, nulio CO2 išmetimų tikslą iki 50 metų pasiekti įvairiais būdais. Reikia pasinaudoti tam tikrais turimais svertais. Juos pasitelkėme kartu su ekspertais, pabandėme pasižiūrėti, kokius tikslus galima būtų iškelti, turint kiekvieną iš svertų. Ir e, paklausos pusės e, svertus mes suskirstėme į dvi kategorijas. Visų pirma, galvojame apie energetiką, judumą, apie visą socialinį kontekstą. Toliau paklausos e, svertai labiau priklauso nuo e, infrastruktūros. Pavyzdžiui, jeigu norima keisti judumo modalumą, pavyzdžiui, pereiti prie elektrinių automobilių, reikia infrastruktūros. Toliau reikėtų pagalvoti ir apie klasikinius efektyvaus energijos vartojimo aspektus, apie įvairias technologijas, tai yra CO2 surinkimą, saugojimą ir taip toliau ir tam tikrus gamtinius veiksnius. Ir priklausomai nuo to, kaip naudojamas svertais, galima rinkti skirtingus kelius, kaip įgyvendinti tikslą. Čia matote keletą scenarių ir išvadų. Na, pagal vieną su technologijomis susijusi scenarijų. Mes pasitelkėme visus su technologijomis, kūro rušimis susijusius svertus ir matote, kad tie technologiniai svertai mums padeda pasiekti kelio vidurį siekiant tikslo. Kitas dalykas - paklausos pusė. Mes imame viską, kas susijęs su energijos paklausos mažinimu, Mm, atsižvelgiame į judumą, į namų ūkių mm, naudojama energija ir tai, matome, kad tai daro poveikį daugeliu sektorių. Ir taip tada galima šiek tiek mažiau dėmesio skirti technologijoms. Tačiau, bet kuriuo atveju, visi sektoriai turi atlikti savo funkcijas. Aš apie tai pakalbėsiu detaliau, tačiau reikia mm, prisiminti, kad jeigu norime, kad mes norime iki amžiaus vidurio pasiekti praktiškai nulinį CO2 išmetimą pastatuose, infrastruktūroje, taigi čia reikia mm, pasitelkti ir LULUSF. Taigi 75 procentai sumažinimo palyginti su 90 metais gali būti pasiekta tiesiog išplečiant jau egzistuojančius sprendimus, tuos dalykus, kurie jau yra įgyvendinti ir kurie yra komercinių požiūrių prieinami ir kurie jau yra išbandyti tam tikrose regionuose ir sektoriuose. O likę, likusiems 25 procentams sumažinimo reikia tam tikrų inovacijų. Dalis iš jų yra technologinės inovacijos, bet ne tik. Reikia taip pat inovacijų ir verslo modeliuose, ypač jeigu norime užtikrinti tikrą žiedinę ekonomiką arba funkcinę ekonomiką, kai siekiame mm, padidinti mūsų turto tarnavimo laiką ir panašiai. Tačiau mm, visas šias priemonės reikia naujai e, pristatyti. Jeigu pažvelgtume į tuos scenarius, pamatytume, kaip bus einama iki 50-ųjų metų. Tas mėlynas spalva pažymėta grafiko dalis e, rodo, kaip situacija keisis priklausomai nuo to, koks vienas iš trijų scenarijų bus pasirinktas. Dabartinės komisijos užmojis 2030 metais pasiekti minus 45 procentus plus 5 procentai LULUSF Tai yra daugiau nei mūsų parengti, parengtose scenarijuose. Ir žinoma, kuo ilgiau lauksime, tuo bus vėliau sunkiau užtikrinti pereimą. Taigi, kad ir kokį kelią pasirenk, parinksime, prireiks tam tikrų veiksmų. E, juos mes čia išvardijome. Na, visų pirma, reikia stabilizuoti transporto paklausą, reikia sparčiau renovuoti pastatus, taip pat energijos tiekimo srityje pasiekti, kad bent 50 procentų e, šaltinių būtų atsinaujinantis. Taip pat reikia integruoti ir e, žemės naudojimo priemonės į klimato kaitos politiką. Toliau sąnaudos. Mes panagrinėjome kokios atsirastų kapitalo arba investicijų sąnaudos, tarkim, įsigijant naują įrangą, kūro sąnaudos ir taip pat veiklos ir priežiūros sąnaudos. Šiame modelyje nėra naudos dinaminės kiekybinės išraiškos, nors apie ją aš vėliau pakalbėsiu. Taigi bendros išlaidos kairėje pusėje yra nurodytas referencinis scenarijus, ten kapitalo investicijų lygis šiek tiek didėja, bet praktiškai išlieka stabilus. E, kūro sąnaudos mm, šiek tiek didėja, kadangi didėja gyventojų skaičius ir neribojamas energijos naudojimas. Dešinėje pusėje matome, kaip e, viskas klostysis. Visų pirma, bendrų padalyjamųjų pastangų scenarius. Uh, šiek tiek padidėja kapitalo išlaidos, sąnaudos, mm, o technologijų scenarijume, scenarijoje e, investicijos yra didesnės, ypač maždaug 2030 metais, bet kūro sąnaudos yra apribotos, nes efektyviau panaudojamos technologijos ir taip toliau. Toliau vidutinės metinės išlaidos, kurių prireiktų pagal kiekvieną scenarijų. Taigi 200 milijardų eurų per metus pagal referencinį scenarijų, dabar e, scenarijų, kuris grindžiamas padalintomis pastangomis ir e, paklausa, e, sąnaudos bus šiek tiek mažesnės, technologijų scenarius pareikalaus šiek tiek didesnių sąnaudų, tačiau visais atvejais tie sviravimai yra daug e, mažesni ir tas padidėjimas yra daug mažesnis negu e, žala, kuri, kuri pasijustų e, negyvendinančių scenarijų. Ir pavyzdžiui, technologijų sąnaudos tikrai yra daug mažesnės negu galima nauda, kurios gautume iš patobulėjusio transporto ir taip toliau. Taigi, iki nulinių CO2 išmetimų galime prieiti keliais būdais. Viena vertus galime mažinti paklausą ir čia galbūt reikėtų ambicingesnių tikslų iki 2030 metų ir daugeliu atveju tai kainuotų pigiau nei pasirinkus standartinį referencinį scenarijų. Ačiū. Mm, Ačiū. Ačiū. Kita kalbėtoja yra ponė Rachel Ward, ji yra mm, iš klimato kaitos institucinių investuotojų grupės. Ačiū pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę čia pasisakyti. Tie, kas nėra susipažinę su institucinių investuotojų klimato kaitos rytyje grupe, noriu pasakyti, kad mūsų tinklą, europinį tinklą sudaro maždaug 170 investuotojų, kurie valdo 22 trilijonus eurų turto įvairiose šalise ir mūsų nariai yra įsipareigoję investuoti ir sutelkti pastangas siekiant mažai CO2 išskiriančios ekonomikos. Ateityje šiandien kalbėsiu apie tai, kodėl, hmm, kodėl reikia investuoti, kalbėsiu apie Europos parlamento rezoliuciją. Mes jau girdėjome, kad reikia investuoti, bet aš norėčiau grįžti šiek tiek atgal ir pakalbėti, kodėl klimato kaita rūpi investuotojams, kokie ir kaip turėtų atrodyti ideali 2050 metų strategija investuotojų požiūrių. Visų pirma, investuotojams rūpi klimato kaita, kadangi daugelis iš jų yra investavę į ilgal, ilgalaikius projektus įvairiose ūkio sektoriuose, įvairiose regionuose ir dėl to jiem, jiems labai aktuali sisteminių pasaulinių iššūkių rizika, pavyzdžiui, klimato kaitos rizika. Taip pat investuotojai mm, E, siekia valdyti riziką, siekia atsparumo ir taip pat siekia išvengti nuvertėjusio, vadinamojo nuvertėjusio turto. Taigi jie mm, mato milžiniškų investavimo galimybių į, e, investuojant į pereima prie mažai CO2 išskiriančios ekonomikos. Ir daug investuotojų jau aktyviai veikia klimato kaitos rytyje, mm, invest investicijose energetika, pavyzdžiui, nuo 37 procentų išaugo iki 43 procentų nuo 2014 iki 2016 metų ir matome, kad tendencijos tęsiasi. Investuotojai taip pat yra įsipareigoję teikti ataskaitas, teikti informaciją apie su klimato kaita susijusią riziką, teikdami rekomendacijas. Mm, taip pat e, jie įgyvendina pasaulinę investiciją pavadintą Climate Action 100 plus. E, prie jos prisideda 310 investuotojų, tačiau visas šias pastangas būtų galima dar suintensyvinti, jeigu tik būtų sukurta tinkama politinė e, sistema, politinė aplinka. E, investuotojai siekia vertinti, valdyti riziką ir taip pat yra pasiryžę investuoti į klimato kaitai atsparesnį pasaulį. 2017 mm, 2015 metais buvo atlikta apklausa ir dauguma mūsų respondentų sakė, kad e, klimato kaita išlieka svarb, svarbių iššūkių. Ypač investuotojams reikia aiškios informacijos, kaip vyriausybės ketina pereiti prie mažai CO2 išskiriančios ekonomikos ir kaip įgyvendinti Paryžiaus sutarimo tikslus. Šalis, kurios labai pasisako už mažai CO2 išmentenčią energetiką ir kurios įgyvendina ilgalaikius e, planus, būtent pritraukia ir investicijų. Galima invest, ilgalaikė investicijų graža, taip pat stabili reglamentavimo aplinka yra svarbios sąlygos pritraukiant investicijas. Ir, taigi, politinės sąlygos minimos praktiškai visur. Ir visų pirma, reikia politinės aplinkos, politinių sąlygų, reikia, kad politikai aukščiausių lygių įsipareigotų siekti mažai CO2 išmetančios energetikos, taip pat turi būti aiškus konkretaus projekto mm, poreikis. Pavyzdžiui, projektas, kuris padėtų įgyveninti klimato taikos, taik, kaitos tikslus. Taip pat reikia e, stabilios, skaidrios politinės aplinkos. Tai turi būti m, mm, užtikrint kiti ilgalaikiai energetikos planai taip pat neturi būti atgalinė tvarka keičiama politika ir tai turi būti įtraukta į ilgalaikę strategiją, kad atitiktų Paryžiaus sutarimo tikslus. Tai kągi tai reiškia ES 2050 m. strategijai. ES apskritai padeda, pradeda nuo tvirtų pagrindų. E, kaip rodo komisijos komunikatas paskelbtas praėjusiu metu pabaigoje ir komisija E, yra paskaičiavusi, kad e, norint pasiekti tikslus iki 2030 metų prireiks maždaug 180 milijardų investicijų kasmet. Tai daugiausia bus investicijos energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujančius išteklius ir infrastruktūrą. Tai yra didelė galimybė, milžiniška galimybė, tačiau e, politikai norėdami e, pritraukti tokio dydžio investicijas turi užtikrinti keletą dalykų strategijoje. Visų pirma, turi būti patvirtintas e, CO2 mažinimo tikslas ES, kad būtų pasiektos nulinės emisijos 2050 metais, taip pat e, turi būti numatytos ilgalaikės strategijos E, turi būti atsižvelgiama į mokslinius įrodymus ir technologijų pažangą. Antra, e, turi būti numatyta visa apimanti CO2 išmetimų mažinimo strategija, kur visi sektoriai, priemonės ir subjektai atliktų mm, reikiamą vaidmenį. Pavyzdžiui, turėtų būti parengti planai, kaip ES sumažins e, teršalų išmetimus iki nulio visose sektoriuose iki 2050 metų. Taip pat turi būti e, numatyta ir CO2 strategija tiems e, sektoriams ir toms tiems teršalų išmetimams, kurių nebus įmanoma sumažinti iki nulio atitinkamosios sektoriuose ir technologijose. Taip pat turi būti. Mm, E, stiprinami ir didinami ES 2030-ųjų klimato kaitos ir energetikos tikslai, kad jie būtų suderinti su naujų 2050-ųjų metų tikslu ir su Paryžiaus sutrimo tikslu. Taip pat e, turi būti numatyta kaip naujos ES politikos kryptis ir investiciniai sprendimai bus vertinami, kad jie visiškai dėrėtų su 2050 metų tikslu. Ir taip pat turi būti užtikrinta, kad ES viešos, viešieji ir privatus finansiniai srautai būtų remiami, orientuojantis į tuos minėtus tikslus, kad visos valstybės narės galėtų pasinaudoti teisingą ir so, socialiai teisingą uh, E, ekonomiką. Ir trečias dalykas, strategijoje turi būti atsižvelgiama į e, numatomą paskaičiuotą klimato kaitos žalą. ES aplinkos agentūra e, yra paskaičiavusi, kad 2 procentais padidėjusi temperatūra ES kasmet kainuos 120 milijardų eurų. Ir tai turėtų būti priminimas mums visiems. Ir taip pat turi būti nuspėjamumas, e, reikia nuspėjamumo, išsamumo, mes esame pasirengę ir toliau dirbti su Europos parlamentu, sieksime padėti pritraukti privačių investicijų įgyvendinant e, strategiją iki 2050 metų ir tą patį darysime ir su valstybėmis narėmis. Ir aš baigdama noriu pasakyti, kad ES turbūt bus tarp pirmųjų pasaulinių veikėjų, kuri E, parodys, kaip galima pasiekti nulinę, nulinius CO2 išmetimus iki amžiaus vidurio. Ir aš mm, klausiau e, kolegų JAV, Kinijoje, kitur apie galimą ES vaidmenį, apie ES kaip lyderės vaidmenį ir akivaizdu, kad visas pasaulis žiūri į ES ir dabar yra mm, prieartėjęs mm, JNFCCC dėrybų lemiamas e, momentas, taigi daug kas priklausys nuo ambicijų, patikimumo ir sėkmės. Ir mm, baigdama noriu pasakyti, kad investuotojai e, dabar e, mato tokią pasaulio viziją rizika fizinė ir perėjimo rizika, kuris susijusi su klimato kaita, bus e, smarkiai sumažinta ir bus sukurtos naujos investavimo galimybės. Tai yra investavimas į mažai CO2 išskiriančias technologijas ir rinkas. Ir mes, ES dabar turi galimybę parodyti pasauliniams partneriams, kad tokia mažai CO2 išmetanti ekonomika iki 50 metų yra įmanoma. Muchas gracias. Eh, Ačiū. Dėkoju už tai, kad laikėtės jums kalbėjimui numatyto laiko. Klėrume dabar iš e- Energy Cities ir Europos merų pakto. Ačiū, pirmininkė. Kai kalbė paskutinė, tai yra gerai, nes nereikia kartoti tai, ką sakė jau kiti, tai aš tikrai pabandysiu kalbėti tik apie tai, kas dar nebuvo pasakyta. Ir čia aš pateiksiu visas, pristatysiu visas galimybės, ką gali ir padaryti miestai ir ką jie daro. Ir pirmiausia, jie teigia, atsižvelgiant tai, ką, ką daro ir komisija, paskelbusi apie tas naujas konsultacijas ir ilgalaikę strategiją, miestai sako, kad yra įmanoma, yra įmanoma pasiekti nulinių emisijų. Taigi tiesiog imkimės darbo. Ir komisija taip pat ir anksčiau sakė, kad e, tai per dėlis projektas Briuseliui. Tai reiškia, kad dabar mums reikia politikos tam, kad visi sektoriai, visi veikėjai, kad visi valdymo lygmenys būtų įtraukti tam, kad to pasiektumėme. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti. Manau, kad nepakankamai galbūt kalbam apie tai, kad per pastaruosius penkerius, ketverius metus ir komisija ir parlamentas pakeitė energetikos klimato kaitos politiką ar kraštovaizdį ir tai yra labai svarbu vietos veikėjams, nes anksčiau galbūt mes nebuvome laikomi svarbiausiais esminiais veikėjais energetikos rinkoje, o dabar dėl uh, rinkos dizaino direktyvos esame pripažįstami kaip svarbus veikėjai, pilnateisiai veikėjai, tai yra labai svarbu ir tai atvers daug galimybių. Tuo pat metu atsinaujančių atsinaujinčios energijos direktyva, e, siūloma decentralizuota energijos gamyba ir energetinio valdymo klausimas, e, man atrodo, kad irgi svarbus, nes pripažįstama tai, kad galima kurti politiką, uh, žemiausių lygmenių ir panaudoti visą vietos veikėjų potencialą ir tada siekti aukščiau ir pasiekti galiausiai vietos tikslų. Taigi labai trumpai galiu pasakyti, kad vietos valdybėms svarbiausias momentas dabar yra tai, kad klimato žygis, kuris pasireiškia ne tik Briuselėje, žygis vyksta ir kitose miestuose. Praeitą savaitę naujas studentų klimato žygis um, vyko Bruselėje, o praėjus vienai dienai Bruselio miesto taryba prieimė specialią rezoliuciją, su, surengė skubos tvarka diskusijas apie tai ir sutarė, kad reikia paspartinti savo energetinio veiksmų plano įgyvendinimą. Jie nori eiti greičiau, žengti pirmin greičiau, taigi jie visiškai sureagavo į tai, kas vyko gatvėse. Ir aš manau, kad tai yra vienas svarbiausių signalų ir žinių, kurią norėčiau paskelbti, būtent, kad vietos lygmenių viskas daroma kur kas greičiau. Ir tai jokių būdų neprieštarauja tokie judėjimai kaip geltonosios liemenės, tai tikrai nesumenkina tokių tendencijų, nes tiesiog reikalaujama skubiai imtis veiksmų. Ir praeitą savaitę Prancūzijoje vyko konferencija dėl energetinio perėjimo ir geltonosios liemenės toje diskusijoje jie buvo pakviesti, jie labai aiškiai pasakė, ko jie nori. Jie nori, kad būtų dalyjamasi šiuo uždaviniu. Jiems kaip ir nekyla problemų jeigu CO2 mokestis bus didinamas. Jeigu tai bus suprantama ir jeigu tas pats bus daroma ir transporto, kitų transporto, sektorių, transporto kitose sektoriuose, negali būti apmokestinami tik tai automobiliai, bet ne, o kai tuo tarpu kelionės lėktuvais, tarkim, ar laivais nėra apmokestinamos, tas nėra priimtina. Taigi yra daug dalykų, mes, ko mes nederiname ir jeigu mes to nederiname, tai Piliečiai tą aiškiai mato ir tada aiškiai ir tiesiai mums pasako, pasako savo vietos merams, miestų merams. Ir dėl to merai tikrai yra sunerime ir jie puikiai supranta, kad reikia imtis veiksmų. Aš pateikiau vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, Suomijos pavyzdys. Iki 45 metų jie siekia nulinio CO2 ekonomikoje ir Tuo pat metu Helsinkio miestas bando nacionalinius tikslus paversti savais tikslais, juos įdėkti savo ekonomikoje ir jie žino, kad klimato neutralumo iki 35 metų jie pasieks kaip miestas. Taigi štai kokia situacija ir ilgalaikė komisijos strategija, mano manimu, yra puikiai dėl to, kad padaromas bendras, nubrėžimas bendras pagrindas, siekiamos nulinės CO2, nulinio, nulinio CO2 emisijų, o visi kit, veikėjai savo ruoštų gali siekti to tikslo pagal tą bendrąją visiems sistemą. Taigi, čia ir Paryžiaus pavyzdys, kaip žinia, Paryžius iki 25 metų gali būti neutralus klimato prasme. Ir čia raudonai pavaizduota tai, kas kas priklauso konkrečiai Paryžiaus administracijai, tai faktiškai nieko. CO2 emisijos Paryžiuje tik tai jų nedidelę dalį galiausiai sudaro administracijos emisijos 2 procentus, o visa kita savivaldybės, derindamos vietos veikėjų veiksmus ir keisdamos miesto metabolizmą to gali pasiekti. Taigi klimato neutralumo veiksmų planas Paryžiuje buvo patvirtintas miesto taryboje vienbalsiškai. Tai iš tiesų tas tikslas, kurio turėsime pasiekti bent jau vietos lygmenių be jokių abejonių tas, bus, tas turės būti padaryta. Dar labai trumpai, kokie turėtų būti tolesni žingsniai. Aišku, reikalinga ilgalaikė strategija, nulinis CO2 ir visos institucijos turi, būti, turi tai patvirtinti, patvirtinti tą strategiją, tačiau visos kitos politikos sritys ir biudžeto, pasiūlymai dėl biudžeto turi būti suderinti siekiant to tikslo. Pavyzdžiui, Mančesteryje klimato kaitos valdyba įsteigta. Tai yra visiškai nauja vietos valdybės valdymo struktūra tam, kad visos politikos rytys vykdomos vietoje siektų to paties galutinio tikslo. Ir tam reikalinga buvo visiškai nauja valdymo struktūra ir misijų inovacijos ir e, pažangus miestai. Tai turi būti horiz e, Europos horizontas 2020 programos dalis, tam, kad visi miestai Europoje turėtų tą naują valdymo struktūrą, valdymo modelį, nes būtent jiems reiks tuos pokyčius įgyvendinti tai gal būtų tiek, nes tai mums svarbiausi dalykai ir šiandieną technologijų turime, nereikia išradinėti kažko naujo. Ir per mažai galbūt kalbama apie tai, kad reikia mažinti per pus energetinius poreikius. Ir tam reikia naujos ekonominės sistemos vietos lygmenių, tas yra įmanoma. Ir merai puikiai supranta, kad jie privalo tą padaryti, nes būtent jie gali koordinuoti visus tos dalykus ir jie jau imasi veiksmų ir yra pasiryžę siekti geresnės ateities. Dėkoju. Ačiū. Taigi, Dabar persime prie klausimų. Ar būtų klausimų? Taip, prašau. Ponas Volken pasisakys. Dėkoju. Labai trumpas klausimas. Jūs kalbėjote apie jaunų žmonių, studentų protestų žygius, kurie, kurių matome visoje Europos Sąjungoje. Ir tikrai didelį įspūdį palieka jaunų žmonių tie veiksmai, žygiai ir kaip aiškiai ir konkrečiai reikalauja pokyčių. Jie kreipiasi į mus, politikus, kad prašydami, kad mes nesugriautumėme jų gyvenimų. Tai norėčiau jūsų paklausti, ar turite kokių tai idėjų ar siūlymų, kaip būtų galima sureaguoti į tų jaunų žmonių reikalavimus. Tikrai mes kažką turime daryti, kaip sutvarkyti tą energetiką. Galbūt būtų galima pasirūpinti, kad tie pokyčiai, kuriuos gyvename, būtų orientuoti ne tik į senąją kartą. Prašau, ponas Brenanas. Dėkuoju, pirmininkė. Keletas klausimų. Anglijos CO2 gaudimas ir laikymas. Apie tai buvo kalbama ankstesnėse klausimų atsakymų. Ankstesnė klausimų atsakymų dalyje. Aš prieš kelis metus lankiausi Norvegijoje ir mačiau, kaip ta technologija yra įdėkta. Ir mes Kanadoje dar yra viena užtvanka, kur irgi vykdoma plačiu mastu ši, šis projektas, ši technologija įgyvendinama. Ir kalbam, aišku, apie išlaidas ir panašiai, bet panašu, kad e, mūsų energetinėme mišinėje tas yra reikalinga. Gal galėtumėte plačiau pakomentuoti CO2 sugavimo saugomo technologiją. Ir kitas dalykas - būsto klausimas ES. Pagrindinis uždavinys yra uh, atnaujinti dabarti, dabartinius pastatus, bet yra vietų ES, viena iš jų yra Junktinė karalystė, nors ES mūsų matyt greitai neliks, kur reikalinga tikrai labai plataus masto būsto politika, nes trūksta būsto. 300 tūkstančių 000 namų per metus turi būti per ateinančius dešimt metų pastatoma. Brazilijoje, Kinijoje, Meksikoje, kitose šalyse irgi būsto krizė jaučiama. Tai jeigu visi tie nauji namai ir pietuose, ir šiaurėje bus statoma tradiciškai, e, plytomis, meta, meta, plytos metalas bus naudojama, tad, naudojama, tada mes tikrai nepasieksime tikslų, nes gaminant cementą, pavyzdžiui, CO2 emisijų yra daug išmetama. Taigi, uh, bet yra ir bioekonomikos strategija, kuri buvo paskelbta ES ir minimi bioekonomikos e, tokie produktai, tam tikri medienos produktai, kurie e, gali būti naudojami, inžinerinė mediena gali būti naudojama statybose plačiau. E, kiek dėmesio jūs skiriate tokioms technologijoms? Dėkoju. Muy bien. A continuación le voy a dar la palabra al señor. Dėkoju. Dabar žodį suteiksiu. Dar ponia Dalį norim užduoti klausimą. Labai trumpai. Buvo minėta tai, kad investuotojams reikalingas signalas. Aš esu iš tų, kurie mano, kad klimato kaita nėra vien tik tai iššūkis ar rizika, kad čia yra daug ir ekonominių galimybių. Uh, Ir man atrodo, kad galime sukurti naujas galimybės verslui, galime sukurti naują ekonomiką, naujus ekonomikos sektorius. Iš savo patirties, kaip jūs manote, įmonės galėtų e, klimato riziką ir galimybės panaudoti, ar pakankamai jūsų manimų yra daroma ir kokie galėtų būti jūsų pasiūlymai ir jūsų manimų, kalbant apie verslo planus ir uh, kaip pramonės įmonės bando susitvarkyti su šiuo iššūkiu. Kaip tą padaryti, kad tas iššūkis pavirstų ir galimybę. Dėkoju. Ponas Petričionė dabar pasisakys ir sureaguos į pastabas ir komentarus. Ačiū, pirmininkė. Aš kažko nepridursiu naujo, tiesiog norėčiau kelis dalykus pabrėžti tai, ką sakė ponė Dali, ką tik mane stebina tie keturi investuotojų keliami reikalavimai. Apie juos kalbėjo ponia Vod. Trys iš jų yra tokie patys, bet kalbant apie bet kokias kitas investicijas. Tik vienas yra naujas politinis įsipareigojimas dėl uh, mažos CO2 strategijos. Ir dešimt metų dirbu šį darbą, 50 procentų laiko skiriu pokalbiams su investuotojais. Ir tai, ką aš girdžiu, ir yra dažniausiai pasakykite, kaip kas vyks, kas bus daroma, kokie bus reglamentai, kokie bus tikslai ir panašus dalykai. Ir tada sako, jau duokit paramos mums ir aiškesnės sąlygas ir uh, pagrindus ir panašiai, o tada jau galima kalbėtis. Bet svarbiausias dalykas, ar mes turime tikslus ir tas, kokie tie tikslai. Man atrodo, to trūko. Europoje mes visai neblogai gyveniname politiką palaipsniui ir jeigu vertiname politiką per pastarosius 60 metų, pamatysime, kad neblogai visai viskas buvo daroma, tačiau paprastai nukenčia grafikas. Kai iškyla problemų, sulėtiname procesus, o čia yra realaus gyvenimo terminas. Kaip sakiau anksčiau, klimato kaitos komisija sako, kad per 10-12 metų reikia nuspręsti, ko mes norime sukurti sąlygas ir per 20 kitų ateinančių metų tai gyvendinti, nes priešingų atveju viską išvaistysime laiką. Ir man atrodo, kaip sakiau ir anksčiau, tai yra esminis iššūkis investuotojams. Čia nėra kaštų esminis klausimas ir nėra bandoma Tai, taisyti praeities klaidas, tiesiog turime surasti išteklius, turime juos panaudoti ir tie žmonės, kurie nori panaudoti išteklius, jie turi žinoti, ką mes norime padaryti. Man tai yra svarbiausia. Ir dar norėčiau pasakyti, kad įvertiname, peržiūrėjome parlamento rezoliucijos projektą, labai džiaugiamės juo, labai džiaugiamės, kad nepaisant to, kad yra kad išsiskiria nuomonės dėl tam tikrų dalykų, vis tiek parlamente matome konsensusą ir galiausiai mes nesitikime, kad ta strategija bus patvirtinta automatiškai visų. Mes tikimės, mes norime, kad vyktų diskusijos. Mes norime kad tos diskusijos būtų labai griežtos ir aiškios, nes galiausiai mums reikalingas tikslas, kuris būtų priimtinas visiems. Tik tokiu būdu galima užsitikrinti politinę paramą nes per ateinančius dešimt metų dirbsime labai daug, formuodami veiksmus, kur, kuriais galime pasiekti to tikslo. Dėkoju. Ačiū, ponai Petičionė. Dabar žodis trims prelegentams, kad jie atsakytų klausimus ir e, pagal tą pačią tvarką, kaip jie ir pasisakė, ponas Mėsin pirmasis. E, Ačiū. Aš sureaguosiu į techninius klausimus. Mano sūnus praeitą ketvirtadienį nenuėjo į mokyklą dėl to žygio. Briuselėje aš asmeniškai irgi galiu apie tai pasisakyti. Jaunimas mūsų reikalauja nelaukti, reikalauja imtis veiksmų, nes technologijos egzistuoja ir, kaip žinia, Yra daug variantų, dėl kurių nesigailėsime, yra daug modelių, yra daug priežasčių nelaukti. Dėl anglės sugavimo ir saugojimo. Čia labai svarbu pabrėžti, kad mūsų tikslas nebuvo čia rekomenduoti tik vieną technologiją arba remiantis kaštais pasiūlyti vieną optimalų scenarijų. Jūs turite galimybę pagal šį modelį uh, simuliuoti ir išbandyti įvairius scenarius su CCS ar jį tik iš dalies panaudojant tą technologiją. Galime tikrai simuliuoti įvairius ir išbandyti įvairius scenarius su CCS ar be, bet aišku, tada reikia daugiau galbūt dėmesio skirti tiems sektoriams, ypač kalbant apie paklausą ir jūs konkrečiai kalbėjote apie, pavyzdžiui, pastatų sektorių. Dėl pastatų ir pastatų standartų, tai yra politikos klausimas, kaip tuos standartus nustatyti ir panašiai. Tai yra to konkretaus sektoriaus klausimas, aš į tai nereaguosiu toliau. Kaip būtų galima keisti medžiagas, biomasės medžiagomis, aišku, tai yra labai svarbu, pas, tas pasakytina apie plieną ir betoną ir plastiką netgi tikriausiai. Be jokios abejonės tai yra galimybė, kurią reikia tikrai labai detaliai išanalizuoti. Ir tai irgi vienas iš variantų pagal mūsų scenarius. Tačiau taip pat mes matome, kad čia yra investicinis iššūkis, kaip e, sakė panas Petričionį. Matėme, kokios yra investicijų fazės ir kokie yra, kokios naudos galime tikėtis investavus. Pone Vod. Ačiū, pirmininkė. Aš pirmiausiai ponios dalį klausimus atsakysiu, nes aš kalbėjau apie investicijas. Kalbant apie įmonės ir tai, kaip mes vertiname klimato kaitą, kaip jau sakiau savo pasisakymę, tai yra gan tokia nauja iniciatyva klimato kaita klimato kitos veiksmai 100, plus, kur yra apjungiami įvairūs investuotojai, kad jie aktyviau dirbtų ir dirbtų su taršiausiomis įmonėmis pasaulyje ir mes pasiekėme daug sėkmingų rezultatų iš tos iniciatyvos ir kar, galiu pateikti kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, Shell prieš kalėdas paskelbė ExxonMobil, taip pat paskelbė, kad mažins taršumą būtent dėl tų įmonių daromo spaudimo. Taigi tikrai, ar pakankamai yra daroma? Ne, nepakankamai. Dėl to ta iniciatyva yra penkerių metų programa, per, kurį, laik, per tą laiką investuotojai galės uh, labai atvirai, e, neoficialiai pasikalbėti su valdybomis ir panašiai akcininkais. Ir po tų penkerių metų bus įvertinta situacija, pažiūrėti, kaip, kaip tai yra padaryta ir tai bus priimtas sprendimas e, dėl tų įmonių. Mes matome, kad viešai darant spaudimą galima pasiekti rezultatų per rezoliucijas ir, ir panašiai, tai investuotojai toje srityje irgi daug dirba. Dėl to, ko reikia daug dar. Yra keli dalykai, kuriuos rekomenduojame įmonėms. Pirmiausia, uh, pavyzdžiui, pasirūpinti, kad valdybos gautų daugiau informacijos apie klimato riziką, apie klimato riziką, kad tai būtų įtraukiama į organizaciją, į vidinius sprendimų prieimimo procesus, į strategijas, kad tai nebūtų laikoma kažkaip e, uždarai, kai tik vienas asmo, pavyzdžiui, yra atsakingas valdyboje už tai. Turime įvertinti įvairius e, lyderių vaidmenis ir kaip tada tas tikslas gali būti apie jį informuojama visa įmonė ir tada vertinti, aišku, tai ir per rizikos, ir per galimybių perspektyvą ir kad ta informacija būtų pateikiama ir akcininkams, ir visuomeniai. Pavyzdžiui, ar darbuotojai gauna papildomus, e, yra papildomai jiems atlyginama už tai, kad jie geriau susitvarko su tais iššūkiais ir panašiai toliau. Atsakant į kelis kitus klausimus Būstų e, klausimas buvo minimas, būsto klausimas buvo minimas. Keli sektoriai iš tiesų labai įdomus investuotojams ir nekilnojamas turtas yra vienas iš jų. Investuotojai bando iš tiesų balansuoti savo pastangas ir dėl naujų statybų, ir dėl e, remontuojamų dabartinių pastatų, ir aišku, įvairios dirbama yra su įvairiomis e, organizacijomis ir, ir yra kalbama ir apie tam tikras specialias hipotekas ir panašiai. Taigi tai yra didžiulis iššūkis ir parama iš politikų pusės visuomet sveikintina. Mes tikrai dirbame e, daug ir dėl pastatų direktyvos ir, ir kitose srityse. CCS, kai buvo paskelbta komisijos, klimatoktos komisijos ataskaita, aš pamačiau, kad investuotojai kur kas labiau susidomėjo šią technologiją, dabar ieško būdų, kaip analizuoja tuos pavyzdžius, kur naudojama plačiai ši technologija. Taigi tikrai susidomėjimas iš investuotojų pusės išauks į šią technologiją. Šią technologiją be jokios abejonės, dėl jaunimo ir jų reikalavimų, aišku, pensijų fondai irgi savo verslo modelius turi įtraukti tuos dalykus, kad užsitikrintų didžiausią e, naudą, didžiausią pelną, bet aišku, ir tie jauni žmonės yra būsimi pensininkai, tai tie dalykai jiems irgi rūpi ir jeigu 50 metų strategija bus pasiekta efektyviai, tai tada tikimės, kad bus sureaguota į mūsų jaunų, e, jaunos kartos keliamus reikalavimus. Dėkoju. I will be very brief, I think, uh, on, because on the housing there is a lot of... Labai trumpai kalbėsiu dėl pastatų. Tikrai yra daug potencialo. Matome gerų uh, pavyzdžių. Pavyzdžiui, kai uh, viešosios uh, institucijos padeda privatiems šeimų ūkiams renovacijų srityje. Tai Ir e, tikrai yra tokių modelių, bet tiesiog savivaldybėms reikia daugiau galbūt galių palikti. Ir aišku, šį komponentą galima stiprinti. Na, o kas dėl jaunimo? Kaip kad ponas Petričionis sakė, kodėlgi parlamentas negalėtų jaunimo diskusijų surenkti. Dabar jaunimas eina į gatves, bet įsileiskime juos, jaunimas pasakys, ko jie nori. Jie labai aiškiai žino, ko nori. Mes matome, kad žmonės žino, ką jie gali padaryti, jie žino, kur nori eiti. Mes visi tą žinome, taigi uh, leiskime jiems nuspręsti ir tik tai galbūt aukštesnių lygių padarykime spaudimą tam, kad aukštas ambicijų lygis būtų nustatytas. Ačiū mūsų kalbėtojams. Taigi dabar baigsime šią diskusiją. Bet prieš tai dar Dėkuoju visiems. Pasamos <clears throat> a la resolución sobre la estrategia para la resolución. Dabar siūlau pereiti prie rezoliucijos dėl ilgalaikės CO2 strategijos. Ponas Lyze, EPP, prašau. Dėkoju pirmininkė. Taip, dabar turime konkretų tekstą, dėl kurio balsuosime komitete. Ką aš galiu pasakyti? Aš asmeniškai manau, kad komiteto strategija, tiksliau komisijos strategija yra gera, aš tuo džiaugiuosi. Būtent apie tai kalbama rezoliucijoje. Na ir aš, aišku, e, pasirašiau šią rezoliuciją. Dar EPP vyksta diskusijos šio klausimu. Aš sakyčiau, kad ir kitose komitetuose reikėtų tai patvirtinti. Na, o kas dėl plenarnio, tiksliau, iki dar plenarnio posėdžio reikėtų įtraukti ir kitas, kitus komitetus į šį darbą. Jeigu mes norime aiškos daugumos, tai reikia įtraukti ir kitus komitetus. Komisijos dokumente, kaip jau sakiau, klausimų metu man įspūdį padarė štai kas. Komisija sako, kad mes e, išlošime čia ir bus e, sukurta milijonas naujų darbo vietų net jeigu ir kitaip, tai perskaičiuosime kažkaip, reikia įtikinti žmonės, kad dėl to darbo vietų nebus panaikinta. Ar tikrai milijonas ar pusantro milijono darbo vietų bus sukurta, skaičiavimo metodai skiriasi, skiriasi tačiau nepaisant to, komisijos e, teiginys čia labai ambicingas ir manau, kad ne iš oro atsiradęs yra. Reikia, aišku, skatinti darbo vietų kūrimą. Mums EPP štai kas svarbus gamyba be CO2 turi būti aktyviau remiama. Ir čia aš pakeitimą atitinkamą pakei, pateiksiu. Na, o dabar dėl teisingų pokyčių. Tai taip pat labai svarbu, rezoliucijos projekte tai yra įvardyta, bet reikia tai dar patikslinti. Iki šiol taryba ir komisija yra gražių pareiškimų padariusios, bet pakankamai e, konkretumo čia dar nėra. Mes norėtume, kad DFP būtų tam aiškiai numatyta lėšų. Visi turi žinoti, kad yra numatyta lėšų teisingiams pokyčiams. Nu, dar labai svarbu yra suburti plačią daugumą parlamente šiuo klausimu. Taip pat reikėtų paskatinti ir tarybą e, viršūnių sustikimo metu e, patvirtinti. Klimato kaita atitinkamai turėtų būti atspindėta deklaracijoje. Na ir dar norėčiau paprašyti paklausti kolegų štai ko. Ar tikrai toje rezoliucijoje reikėtų tokio konkretumo čia. Parlamentas 2030 metams 55 procentus numatė, bet nedidelė persvara. Štai EPP balsavo prieš. Aš nemanau, kad galėtume tai patvirtinti. Galbūt po rinkimų reikėtų tai atidėti. Ir be to manau, kad kai kurios valstybės narės netgi išsigastų, jeigu jau dabar numatytume 55 procentus. Aš siūlyčiau tiesiog susikoncentruoti į patvirtintų teisės te aktų įgyvendinimą, gal taip galėtume viršyti 40 jau procentų ir toliau galbūt tuo etapu ir nebūtų siekiama. Taip pat sakyčiau, kad ne šioje rezoliucijoje turėtume kalbėti apie tai, kaip atrodys 22-23 metų peržiūra. Kai kurie kolegos jau dabar nori kalbėti apie tikslų didinimą privatiems automobiliams bet galbūt reikėtų daugiau padiskutuoti prieš teikiant tokias iniciatyvas. Taip pat yra pasiūlyta 50 metams numatyti 100 procentinę atsinaunančių šaltinių energiją. Aš manau, kad irgi per ankstyva yra apie tai kalbėti. Na ir galiausiai paskutinis aspektas. Tam, kad klimato kaitą stabilizuotume, tam, kad mūsų priemonės veiktų ir tam, kad Paryžiaus temperatūros tikslai būtų pasiekti, turime daugiau dėmesio skirti tarptautiniai dimensijai. ES vyksta diskusijos apie 50-ųjų metų tikslus, komisija štai pateikė konkrečių tikslų ir strategijų. Taigi Europos parlamente vyksta intensyvios diskusijos dėl 30-ųjų e, metų tikslų. Tačiau aš nemanau, tiksliau nematau, kad kiti pasaulio regionai apie tai e, kalbėtų. Bonoje ir Katovicuose aš kėliau klausimus, klausiau jų, e, ką jie mano apie 30-ųjų metų tikslų didinimą. Jie visi buvo nepaprastai nustebę ir net nežinojo, apie ką aš kalbu, nes e, jiems sudėtinga laikytis jau vien to, kam įsipareigojo Paryžiuje. Aš nemanau, kad e, išgelbėsime klimatą, kai Europa įgyvendint savo tikslus turime daugiau dirbti su trečiosiomis šalimis. Nepakanka vien tik tai JAV ar Brazilijos patraukimo į savo pusę, kur matome regreso. Reikia taip pat dirbti ir su Japonija ir kitomis svarbiamis pasaulio ekonomikas. Man atrodo, kad reikėtų būtent tai labiau akcentuoti. Ačiū dabar žodis toliau poniai Gutland. Ačiū ponė pirmininkė, mes socialdemokratai, mūsų politinė frakcija sveikina komisijos pasiūlymą kalbant apie ilgalaikę klimato kaitos strategiją. Mums yra akivaizdu, kad ES turi siekti per, iki 25 metų pasiekti klimato neutralumo. Taigi mes turime siekti tvarios ateities ES ir visame pasaulyje ir tai reiškia, kad klimato kaitos tikslai turi būti griežtesni. Ir turime įvertinti, kiek kainuos mums, jeigu mes nieko nedarysime ir nesimsime jokių veiksmų, kiek tai kainuos žmonijai. Taigi labai svarbu, kad ES parodytų lyderystę visam pasauliu, kad mes tikrai siekiame atremti klimato kaitą. Ir iššūkis yra ne tik mažinti CO2 emisijas, bet taip pat labai svarbu užtikrinti socialinį teisingumą. Šios rytie mes socialdemokratai dirbame ties trimis, išryškiname tris svarbius dalykus. E, klimato kaitos politika turi būti ir ekologiška, ir socialinė prasme teisinga. Ir taip pat labai svarbu siekiant tvarumo klimato kaitos politikoje. Ir čia matome, kad tai sukuria naujų galimybių. Komisija kalbėjo apie didžiulės galimybės, kuriant naujas darbo vietas. Taip pat tai skatina ir kitus mažinti CO2 emisijas. Ir taip pat sukuriamos inovacijų, technologinės galimybės. Tačiau mes turime su, pasirūpinti, kad viskas būtų daroma sąžiningai ir teisingai. Ir Europos komisijos pasiūlymas yra geras pirmas žingsnis, bet kaip sakė ir kolega Peter Lyse, uh, gražų žodžiai, bet e, mažai konkrečių, e, konkrečiai atliekamų darbų, kurių pasigendame. Ir tai reiškia, kad mes prieš vadovų tarybą gegužės mėnesį turime parodyti aiškę parlamento poziciją, kaip ES galėtų žengti į priekį siekiant 50. 50 e, metais visiško klimato neutralumo. Mes, socialdemokratai, išvelgėme čia didžiulį potencialą. ES iš tiesų yra daug pasiekusi. Dabar iš tiesų kainuoja daugiau išmesti CO2, nei mažinti CO2 emisijas. Taigi ne, mes manome, kad darbas šiame komitete yra labai svarbus ir mums reikia daugiau e, tam tikrų e, pakeitimų, pakeitimų, kuriuos pristatė mūsų frakcija, nes labai svarbu, kad e, klimato CO2 emisijos būtų mažinamos greičiau ir čia uh, prioritetą mes skiriame tam, kad būtų stiprinami tikslai iki 30 metų. Reikalingi ilgalaikiai tikslai ir taip pat reikalingas aiškumas mūsų pramoniai. Toliau tos pas, paskato, pastangos, kurios, kurių imamasi tam tikrose pramonės rytise, pavyzdžiui, e, energetikos, pastatų politikos sritys, čia reikia labai smarkiai mažinti CO2 emisijas, jeigu mes norime e, pasiekti energetinio efektyvumo. Taip pat nėra priimtina, kad yra ūkio sektorių, kurios, kurie tikrai suranda kažkokių tai spragų ir nusigrėžia nuo to svarbaus darbo. Tai yra labai nesažininga kitų sektorių atžvilgių. Taip pat labai svarbus čia yra ir miškininkystės sektorius medžiai juk sugeba e, sugerti CO2 ir taip pat mes turime panaudoti e, biomasę e, statyboms, tai čia irgi miškinkystės sektorius yra svarbus. Ir taip pat mes reikalaujame, kad būtų įtraukiami į e, klimato kaitos teisės aktus ir socialiniai aspektai, nes akivaizdu, kad turi būti ši politika gyvenama teisingai ir sąžiningai, kad tuo pasinaudotų visi regionai. Ir taip pat, aišku, labai svarbus ir tas Europinis fondas. Ir turi būti teikiama parama tiems regionams, kurie susiduria su didžiausiais iššūkiais. Taigi aš dėkoju už bendrą darbą ir laukiu tolesnių e, susitikimų su kitų frakcijų atstovais. Ir aš tikiuosi, kad rezultatas bus pažangus ir labai svarbus reikšmingas, kalbant apie e, klimato politikos ateitį Europoje. Dėkoju. Muy bien, muchas gracias. Faltan dos ponentes. Y entonces... Dėkoju. Dar du šešėliniai pranešėjai. Liko mums pirmiausia ponas Eukaut e, žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad kolegos puikiai pasakė, koks svarbus šis dokumentas. Aišku, ne vien tik tai e, dėl Sibijų, viršūnių susitikimo tai svarbu gegužės 9 dieną numatyto Taip pat dar jungtinių tautų viršūnių e, susitikimas rugsėjo 23 dieną yra numatytas. Tartautiniai mūsų partneriai taip pat tikėsis kai ko iš Europos New York'e. Rezoliucijos parengimo momentas yra puikia proga ir apie tai pasisakyti. Kai rengiame ilgalaikę strategiją, be jokios abejonės, ji turės poveikio ir tam, ką žadėsime pasauliniu lygiu. Čia galiu jūs net jūs pacituoti. Junktinių tautų generalinis sekretorius e, Junktinių tautų svetainėje yra pasakęs, kad mes norime, jog e, būtų didinamas ambicijų lygis. Štai 2019 m. rugsėjo 23 d. Gutieresas suburs Junktinių tautų šalis. Taigi žmonės kažko, tiksliau daug ko tikisi, o kągi darys Europa. kai vyksta bendrosios diskusijos dėl ilgalaikės strategijos, nepamirškime, kad tos strategijos net neturime. Komisijos komunitetas yra apie būsimą strategiją ir jos patvirtinimą iki 20 metų. Tai dar nėra pati strategija, tai yra tik tai diskusijų pradžia strategijos link ar tikrai dabar mūsų tokia pozicija besirengiant e, viršūnių sustikimui rugsėjį. Apgailėtinas rezultatas. E, mes žinome, ko Gutierrezas tikisi iš uh, Kinijos. Betono, Piteri, ar tikrai mes buvome abu tuose pačiuose Katovicuose? Juk Katovicuose buvo kalbama apie nacionalinių įsipareigojimų didinimą. Net ir pačios valstybės valstybės sakė, kad jos didins savo nacionalinius įsipareigojimus. Ar jūs kažką praklausėte? Visi sutarė dėl to, kad tai yra jungtinių tautų sistema. Na, jūs galbūt galite pasakyti dabar, kad tai yra mežos valstybės ir jos nėra svarbios, bet tai būtų nepagarbu taip kalbėti. Tos valstybės irgi turi iššūkių. Jeigu ES nesijims jokių žingsnių, tai e, apgailėtinai atrodysime ir rugsėjo mėnesį, ir vėliau. Man atrodo, kad e, nereikėtų nolaidžiauti. Turime problemų frakcijose, taip, frakcijos nesugeba susitarti dėl bendros pozicijos, bet atsiprašau, juk dabar kalbama apie tai, koks būtų mūsų indėlis į tarptautinę diskusiją dėl klimato, jeigu norime sumažinti klimato šiltėjimą pusantro laipsnio. Taigi mums reikia aišku ir ilgalaikės strategijos, bet ko gero ji bus bevertė, jeigu nesutarsime dėl to, ką darysime dabar. Žmonės einantys į gatves nori atsakymų dabar. Aš skaičiau, kad studentai, pavyzdžiui, moksleiviai e, prašo imtis veiksmų. Daug kas kalba apie 50-uosius metus čia Europoje, tačiau niekur nieko nepasakyta apie tai, ką galime padaryti dabar. Taigi mes negalime atsitraukti dėl to, ką parlamente esame sutarę dar lakučio mėnesį. Na, atsiprašau, Piterį, uh, Aš manau, kad EPP vis dar gali prisijungti prie kitų frakcijų, kitaip e, jie pasiliks e, tokiais atskalūnais, kurie nieko nenori. Taigi čia yra atviras kvietimas jums prisijungti prie didesnių ambicijų tikslo ir mes turime parengti e, savo poziciją iki rugsėjo mėnesio, tam, kad nepasirodytume apgailėtinai rugsėjai jungtinėse tautose. Ačiū. Pone Eleonora Ebi iš FDD. Ačiū pirmininkė. IPCC pranešime yra aiškiai nurodyta, kiek mums laiko uh, liko, jeigu norime laiku sureaguoti. Mums liko 12 metų iki tos e, negrįžtamos situacijos, iki katastrofos. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolega Eikaut, taip pat ir tam, ką sakė kai kurie kiti. Ši rezoliucija turi mm, nubrėžti pamatus toms diskusijoms, kurių rezultatai turės būti konkretus. Europa turi suprasti, kokį kelią pasirinks. Ji turi aiškiai pasirinkti tarptautinėje arenoje. Ji lygiai taip pat aiškiai tai turi parodyti ir europiniu lygiu. Deja, pernelik dažnai išsigastame tų ambicingų pozicijų. Matėme, kas vyksta rengiant ir direktyvas ir reglamentus, pavyzdžiui, transporto srityje. Mes visi puikiai žinome, buvo pripažinta, kad transporto sektoriaus emisijos labai smarkiai išaugo per pastaruosius metus. Tai yra vienas iš tų sektorių, kur galima būtų labiausiai pasitemti veiksmingumo prasme ir mažinant veiksmingai emisijas. lygiai taip pat dirbant ir su kaštais. Tačiau, nepaisant viso to, taryboje už uždarų durų per trilogus nelabai, aiškiai, kas, nelabai aišku, kas vyksta. Tiksliau, puikiai suprantame, kas vyksta. Puikiai suprantame, kas nori mažinti ambicijų lygį, nepaisant mūsų parlamento pastangų. Transporto sektorius E, yra tas sektorius, kur reikia naujų taisyklių, ambicingesnių tikslų. Aš pati norėčiau tik tai akcentuoti tai, kas pasakyta rezoliucijoje. Prisiminkime vidutinio laikotarpio tikslus. Jie turi būti derinami su ilgalaikiais tikslais. Mums reikalingi sąžiningi, teisingi pokyčiai ir galbūt pradėkime kalbėti apie tai ir tekste. Tai yra nauji dalykai. Automobilių srityje taip pat apie tai kalbama. Mes norime įtrauktimi e, pagristų pokyčių, mes norime, kad už, apie užimtumą čia būtų kalbama. Šiandien keičiasi paradigma. Mes turime pasirinkti, kokiu keliu eis Europos Sąjunga reikia atsisakyti iškastinio kūro ir tai yra prioritetas, būtent to reikėtų siekti. Na ir pabaigai pamastymui, kai ką norėčiau pasakyti. Mes turime išsiaiškinti, ką norime daryti iki 2030 metų dėl ETS. Europoje to pageidavome, bandėme tai primesti ir tartautiniu lygiu, e, bandėme pramoniai tai primesti, dėja tas laivas skęsta. Ir ko gero ta priemonė neveiksminga siekiant mažinti emisijas. Galbūt atėjo laikas kalbėti apie kitas alternatyvas, kurių dėka galima būtų mažinti emisijas ir švarinti energiją. Taip, aš jau beveik baigiu. Taip pat reikėtų galbūt švariau, tiksliau labiau um, aks, e, įvertinti ir ES pagamintus produktus, nes jie yra švarūs. Na ir galiausiai žemės ūkis Reikia kalbėti ir apie žemės ūkį, juk čia daug įvairiausių kenksmingų medžiagų naudojama, kurios kenkia aplinkai. Kodėlgi čia nėra aiškių taisyklių šioje srityje? Dėkoju. Hasta aquí los componentes. Eh, nadie ha pedido la palabra, entiendo que no. Taigi išklausome visų pranešėjų. Atrodo, kad niekas daugiau nenori pasisakyti. Na, tokiu atveju, ką galiu pasakyti? Pakeitimus galima teikti iki sausio 31 dienos 17 valandos, kadangi laiko liko mažai, pakeitimai e, turi būti angliškai pateikti. Komitete plenarinio posėdžio metu bus, tiksliau komitete bus balsuojama kitą kartą, o plenarinio posėdžio metu per antrą kovo sesiją. Kiti posėdžiai vasario 7 dieną Bendras Envi ir Deve komitetų viešasis klausimas darnaus vystimosi tikslų tema 2018 metais taip pat numatyta, o posėdžio salė dar nepatvirtinta. Bendras Envi ir Deve komitetų posėdis pagal darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį dėl metinės darnaus vystimosi tikslų gyvendinimo ataskaitos 2018 metais. Na ir Dar kitas mūsų posėdis vasario 20-21 dienomis Briuselėje. Posėdis baigiamas.